Iniziamo i lavori. Ho spaventato. Pradėkime darbą. Tikiuosi, kad neišgazinau jūsų ponę. Visų pirma, noriu Jūs informuoti, kad kaip visada mūsų posėdis transliuojamas. Vakar buvo pono Martinėso gimtadienis, todėl turbūt turėtume pasveikinti jį viso komiteto vardu. Darbotvarkė išsiuntinėta sausio 19, tačiau viskas sukaitaliojome. Visų pirma dėl to, kad ponia Janaku serga ir negalėjo, negalėjo atvykti nei šiandien, nei rytoj o ji yra pranešėja dėl reglamento, reglamentuojančių politinės partijas. Taigi šį punktą reikės atidėti kitam kartui. Šio posėdžio pabaigoje turėjome renkti koordinatorių posėdį, tačiau kai kurie koordinatoriai negali šiandien atvykti taip pat. Todėl koordinatorių posėdį atidame iki rytojaus ryto. Be to, yra pateiktas pasiūlymas keisti sutartį, o šio klausimo koordinatoriai negali šiandien dalyvauti šiandien posėdėje. Taigi, koordinatorių posėdis įvyks rytoj iš ryto 9 val. Ir po to kalbėsime apie sutarties pakeitimo klausimą. Taigi, toliau mūsų klausimas susijęs su Kozaku. Ir taip pat aptarsime mano pranešimą dėl 51 straipsnio išaiškinimo, dėl bendrų komiteto, komitetų posėdžių. Taip pat išklausysime vicepirmininkės Uolis rytoj po koordinatorių posėdžio. Ji mums papasakos apie bendrą uh, komisijos parlamento bendro skaidrumo registro. Rytoj dar norėčiau pasiūlyti kai ką bent kitiems klausimams. Tai būtų taisyklių pakeitimas, parlamento taisyklių pakeitimas dėl piliečių peticijų. Nes turime pranešėjų šio klausimu šiame komitete ir peticijų komitete. Tačiau atrodo, kad į projektą prasiskverbė klaida, kurią reikia ištaisyti rytoj. Bet kai ten būtų šiandien pirmasis mūsų darbo atvarkės klausimas. Atsiprašau sausio 12-13 įvyko koordinatorių posėdis, kuris nusprendė, kad ponas Messerschmittas renktų pranešimą dėl 123 taisyklės. Šio klausimo taip pat turime pranešėję iš PPP frakcijos, tačiau neturime dar pavardės. Dėl 128 taisyklės procedūros. Koordinatoriai manęs paprašė parengti tokį mini pranešimą, tačiau ponas Gerero ir toliau seks, kaip vyksta dėrybos. Dėl ES prisijungimo prie pagrindinių laisvių teisų konvencijos. Tuomet turėsime paskirti kitą pranešę, pakviesime komisarę Redingą, kitą komiteto posėdį, pasikalbėti apie tuos dokumentus susijusius su Europos pilietybė. Aš atstovavau šį komitetą tarp institucinės darbo grupės darbe dėl praėjusiu metu spalio mėnesio bendros deklaracijos įgyvendinimo. Grupė nebuvo kurį laiką susirinkusi. Bandoma panaudoti Europos pilietybės koncepciją, siekiant labiau sudominti Europos žmonės. Taigi toliau darbas bus tęsiamas kitais metais. O 2013 metai bus paskelbti Europos pilietybės metais. Su koordinatoriais pasistengsime aptarti, kokius kitus aspektus būtų galima pasiūlyti šiame kontekste, siekiant sudominti ES reikalais eilinius žmonės. Taigi, protokolas, praėjusių posėdžių protokolas jums išdalintas. Jeigu neturite komentarų, kaip įprasta, jie bus laikomi patvirtintais, jeigu nebus komentaro. Taigi, tai yra 8-9 lapkričio, 29-30 lapkričio ir 13 gruodžio posėdžių protokolai. Taigi, Toliau mūsų pirmas klausimas ir naujausi pokyčiai Europos reikalų komiteto konferencijoje Kozake. Kaip jau sakiau, vicepirmininkas Martinėsas atvyko į mūsų posėdį apie tai pasikalbėti. Ir pagal mūsų tradiciją mes sekame įvykius Kozake. Ir man labai malonu, kad ponas Martinėsas sėdi čia šalia manęs. jo patirtis darbo parlamente reiškia, kad man labai malonu, kad jis, padė, jis vien, yra vienas iš pirmininkų tame toje organizacijoje. Kitas posėdis, Kozako posėdis įvyks vasario 10-11 dienomis Budapešte. O vėliau 29-30 po to vėl Budapešte. Dėkoju, pane pirmininkė. Na, mane visuomet džiugina galimybę atvykti į Konstitucijų reikalų komiteto posėdį. Na ir šiuo atveju tai darau ne vien tik tais eidamas e, vicepirmininku atsakingo už tarp parlamentinius ryšius pareigas ir taip pat ne vien tik kaip atsakingas už nuoškosek, bet e, Taip pat esu ir bandomosios darbo grupės vicepirmininkas ir tokiu būdu noriu sekti visus tuos darbus, kurie išplaukė iš Lisabono starties ir tie darbai, kurias turi atlikti nacionaliniai parlamentai ir Europos parlamentas. Taigi dėkoju pono pirmininkui už palinkėjimus su gimtadieniu. Na ir jūsų, jūs, ir sakyčiau, ge, geriausia metus skaičiuoti prancūziškai, nes prancūzų yra vienintelė kalba, kur 60 metų skaičiuojama po 20. Ir e, gali būti 20, netgi kai sueina 80. Na, o kai dėl šios dienos e, posėdžio, taip informuosiu apie Kosak posėdį, kaip sekėsi, o taip pat pasidalinsiu keletą asmeninių minčių. Tiesiog e, nušviesiu, kaip man pasirodė, kaip darbai vyksta Kosak kontekste. O taip pat pakalbėsiu ir apie nuolatinius ryšius, kuriuos palaikome su nacionaliniais parlamentais ir kaip šie įsivaizduoja šios, šių ryšių ateitį. Na ir pirmiausia, pasidžiaugsiu, kad labai malonu bendradarbiauti su pirmininku Kazimiru Lau Ir mes e, tikrai dirbame įdėlioję simbiozę, vienas iš kito daug pasimokėme ir manau, kad rezultatai yra akivaizdus, nes darbas veiksmingas. Kaip jūs tikriausiai žinote, per paskutinį reglamento reformą buvo nustatyta, kad kartu su Kazinį pirmininkausime delegacijai, kuria parlamentas siunčia į COSAC susitikimus. Ir per paskutinį šitokį susitikimą mus liūdėjo keturi kolegos, kuri e, ir jie taip pat įnešė labai didelį, vaisingą indėlį. Mm, parlamento vicepirmininkas Svenskot, ponė Beris, ponas Šamarkis, kuris šiandieną čia yra, taip pat suvaidinęs arba vaidmenį komis, komisare ir taip pat ponas Elmaras Brokas. Na ir manau, kad jie tikrai parodė, kad jie buvo reikalingi, nes pasisakė svarbiamis temomis darbo atvarpę, pavyzdžiui, apie valdysiną arba bendrijos e, politiką saugos ir gynybos rytyje. Taigi, man sudarė štai koks įspūdis. Ir beje, ir sekretoriai nurodė, kad taip turi pasisakyti. Taigi, man dar įspūdis, kad Briselį vykusio susitikimo metu uh, buvo vaisingai keičiamasi mintimi dėl temų, kurios yra tokios svarbios, kaip kad pavyzdžiui ekonominė valdysena, taip pat strategija 2020, tvari raida. Na ir manau, kad galiausiai e, to sutikimo metu buvo pasikeista nuomonėmis, pavyzdžiui, pono Letemu, pono pirmininku Barosu ir taip pat su pirmininku Van Rompojumi. Ir man susidarė įspūdis, kad Kosakė yra tokia ir tendencija įveikti e, sub, tokius svarbius klausimus susijusius su sudarumo principu ir pereiti nuo šių diskusijų link diskusijų dėl horizontalių temų, pavyzdžiui, sąjungos padėtis arba komisijų e, darbo programa. Na ir tas susitikimo e, kosak e, įvykusime Briselėje patvirtinti tekstai. Ir yra tekstas, kuris vadintas vadinamas indėlis, yra tekstas, kuris vadinamas išvados. Ir dėl tų tekstų parlamento delegacija turėjo pastabų ir pasiūlė pakeitimų ir laimiai mums pavyko pasiekti sutarimą dėl to, kaip reikėtų toliau bendradarbiauti parlamentams saugumo, išorės reikalų e, srityje ir ponas va, Brokas šios vaidimo išskirtinį vaidmenį. Taigi pavyko patvirtinti tekstą, kuris priimtinas Europos parlamentui, nors aišku, galbūt netgi tais atvejais, kai Europos parlamentui delegacija galbūt nėra labai maloni. Tarkim, e, pažiūrėjau pateikiamas pirminis teksto variantas, kuris yra savotiškai nesimpatiškas parlamentui, nes tarsi elgiamas taip, tarsi parlamentas būtų kažkokia keista institucija. Na, po daugelio diskusijų, daugelio pakeitimų, na ir daugelio bandymo suartėti. Na, ir tas vietas kur tarsi parlamentas buvo vertinamas labai neįgiamai, staiga viskas išsisprendžia. Uh, Na ir iš pradžių su tam tarsi elgiamas nedraugiškai, o po to viskas tarsi susireguliuoja. Tai galima sakyti, gal čia gerai, bet nėra gerai, nes pasiekime tokį momentą, kai, kur, kai yra tvirtinami tekstai, kurio galbūt neblogai, jeigu kas nors tvirtintų už, Europos, už parlamento ribų. Tačiau parlamentas nesugeba patvirtinti teksto, kuriame būtų normaliai žiūrima Europos parlamentą. Na ir tai yra viena iš tų problemų, su kuriamis tenka susidurti. Kita vertus tenka pastebėti, kad buvo nemažai įtampos akimirkų, didelės įtampos ir, įtampos. ir taip atsitiko dėl to, kad kai kurie nacionaliniai parlamentai elgėsi labai agresyviai, buvo nusteikę priešiškai. Ir taip atsitikdavo, kai kalba eidavo apie tarp institucinį sustarimą tarp parlamento ir Europos komisijos. Na ir galiausia, manau, kad reikėtų šią temą, reikėtų iš esmės aptarti. Na, bet galiausiai buvo patvirtintas tekstas po šių diskusijų. Tai yra net ar nėra toks tekstas, kurio negalėtume palaikyti. Tačiau mane vertė susirūpinti aiškiai priešiškas nacionalinių parlamentų atstovų požiūris, o konkrečiai tai kolegos iš Suomijos, ne vien tik tai kolegos, bet, sakyčiau, netgi ir draugai iš mano ideologinės partijos šeimos, jie buvo nusteikę labai ingresyviai ir parlamentai. Problema yra, ne, yra galbūt ne tai, kad nacionalinio parlamento atstovas nusteikęs priešiškai uh, parlamento uh, e, atžvilgių, tačiau problema yra tai, kad uh, Suomi palaikos švedas iš tos pačios van, mūsų politinės šeimos. Ir tai mane verčia daug labiau susirūpinti. Lygiai taip pat ir tai. Galbūt, galbūt netiek nustebina, bet e, vis dėlto verčia susirūpinti ir tai, kad dalis parlamentarų Šimtinės karalystės palaiko tokį priešišką požiūrį. Taigi, sakyčiau, tai gal netiek tai mane nustebino, tačiau stebina tai, kai e, kolegos iš Niderlandų panašiai elgėsi, o po to panašios linijos laikosi ir kolegos iš Bundestago. Na, o stebina tai, kad būtent šiuo metu, kai galbūt e, gero išsilavinimo e, ženklan reikėtų galbūt kai kas tiesiog patylė arba galbūt tiesiog nepritarė tam, kas siūloma, tyliai ir galiausiai Europos parlamentas lieka vienas karys laukia, jo nieks nepalaiko. Na, ir taip jautiesi, nors esi apsuptas žmonių, kurie tarsi žengia tą pačią linkmę, su kuriais e, nori gerų santykių, sutarimo. Na, manau, kad tai verčia susirūpinti ir apie tai reikėtų išsameu kalbėti. Bet kuriuo atveju buvo patikta svarbių duomenų, kaip jau minėjau, pasiekime primtiną sutarimą dėl to, kaip e, vyks e, tarp parlamentinis bendradarbiavimas e, saugumo ir gynybos politikos rytyje. Na ir greičiausiai balandžio pradžioje vyks diskusijos tarp pienininkų panašia kryptimi. Na ir kadangi už šį klausimą atsakingi yra kolegos iš Belgijos, tai labai tikiuosi, kad tas uh, procesas vyks sklandžiai, bus primtinas mums ir bus parengta nemažai esminių ir nekontroversiškų dokumentų e, skirtų laisviai, teisingumui, Europolui, Eurojustui, e, gynybai, o taip pat ir Europos semestro klausimą ir tai bus daroma e, per tarp parlamentinių asamblėjų metu. Na, Na ir norėčiau prisiminti parlamento, tai yra ir belgų parlamento bei rūmų vaidmenį. Nes e, belgai tarsi labai atkakliai atsverdavo kitus. Ir taip atkakliai, nes jeigu nu, pakreipdavo kitą linkme balsam rezultatą, tai ir tai padarė labai sudėtingą situaciją. Tai darė belgai. Taigi, jie į aukštakras nemetė visą anglį, nu, o italai, kai kas iš prancūzų, juos tarsi palaikė, elgėsi galbūt vadovavimis išveika nuovoka, pasakyčiau ir, ir tokiu būdu galima buvo tarsi pagerinti situaciją. Taigi, bet kuriu atveju, dabar pakalbėkime apie tai, kas vyks uh, e, pirmininkant Vengrijoje kartu su pirmininku uh, e, Kasinius, vykome 3-4 kartus praeitą savaitę su uh, Vengrų parlamento Europos reikalų komiteto uh, o taip pat ir Vengrų parlamento užsienio reikalų komiteto atstovais ir Europos reikalų komitetui pirmininkauja pirmininkas, kuris pirmininkavo e, ir Kozak Budaš, Budapešte. Tai yra vyks e, vas, vasario 11-13 dieną, o taip pat gegužės mėnesį. Taigi šie kolegos buvo nustreikę draugiškai, konstruktyviai Na ir jie buvo e, nusteikę palaikyti politinius pokyčius e, numatytus kaip prioritetus Vengrijos pirmininkamo programoje. Taigi, man atrodo, jie čia elgėsi nusteikę labai konstruktyviai. O e, Na, o Vengrijos parlamento Europos reikalų komiteto pirmininkas kreipėsi mis su peticija, kurią perdavė Danijos mm, parlamentas ir toje peticijoje buvo uh, e, prageidaujame, kad į Kozaką darbo tvarkės įtrauktume žiniasklaidos laisvės aspektus. Tam, kad būtų laikomasi tos pačios linijos, e, kai buvo stengiamasi Ehm, priversti Vengrijos vyriausybę pažvelgti save kritiškiau, kritikuoti ją dėl jos žiniasklaidos įstatymo. Taigi mes pritarėme Vengrijos delegacijai dėl to, kad šis klausimas nepatenka į e, Kosek nustatytas darbo tvarkės temų ratą. Na, na, greičiausiai šiaip ar taip šis klausimas vis dėlto tikriausiai bus iškeltas. Danijos parlamentas taip pat kreipėsi ir su kitu raštu. Ir tame rašte dar sėki buvo atkreiptas dėmesys į kalbų ir daugikalbystės aspektą. Man tai šis klausimas yra labai aktualus nes santykiai su nacionaliniais parlamentais esu atsakingas už um, daugia kalbystį ir uh, Danijos parlamentas siūlo dirbti prancūzų ir anglų kalba, nes tokiu būdu būtų mažinami kaštai ir panašiai. Taigi, sakyčiau, uh, tai yra uh, praktikas, požiūris radikaliai skirtingas negu Europos parlamento praktika. Tačiau aš pasakiau, kad uh, man nekliūtų, jeigu uh, nieko, man nekliūtų, jeigu visi kalbėtų dviem kalbom, jeigu tai nebūtų niekieno uh, gimtoji kalba, tai reiškia, prancūzai negalėtų kalbėti prancūziškai, anglai angliškai. Nes juk visi kiti lygiai taip pat negalės kalbėti savo gimtąją kalbą. Na ir uh, jeigu būtų pasidarytas toks pasirinkimas, tai tam tikra šalių grupė turėtų privalumą, pranašumą su kitomis šalimis. Ir man rodas tokia situacija prieštarauja lygiai vertiškumo principą ir tikriausiai nesusilauks palaikymo. Pirmininkas Kasinė e, prašė mūsų paramos tam, kad būtų susikimo metu aptariama piliečių iniciatyva. O taip pat gal būtų kalbama ir apie Europos rinkimų įstatymas. Tačiau per paskutinį kosak susitikimo pirmininkaujančių šalių tas trejetas atrodo nepalaikė šių siūlymo. Na, jeigu tinkamai supratau pono Kasinį, tai manau, kad prie šios temos dar galėsime sugrįžti. Na, taip pat ponas Kasinė siūlė aptarti tikėjimo laisvės klausimą. Na, dėl likusių temų, tai kalbėsime apie sąjungos būklę, kaip, kaip ponas pirmininkas Baroso, ponas pirmininkas Sefkovičius, Orbanas apie tai nori kalbėti, strategija 2020, Europos semestras, ekonominė valdysena, 2012 e, metų komisijos darbo programa, o taip pat išklausysime Belgijos kaip pirmininkavusio šalies pranešimą, e, su kuriuo įkreipsis į pirmininkus balandžio pradžioje. Taigi, matome, kad santykiuose su Kazak yra tam tikrų sunkumų, tačiau tiesą sakant, tie patys sunkumai kyla ir santykiuose su nacionaliniais parlamentais. Tai yra ne Europos parlamento tapatybės problema, o tai yra veikiau nacionalinių parlamentų tapybės problema. Na, Na, mes įsivaizdavome, kad sutiksime su 27 nacionalinių parlamentų atstovais. O dabar staiga išėjo, kad susikome su 40 rūmų atstovais. Ir, vien, ir taip atsitiko ne vien tik tais todėl, kad yra šalių, kurios nurodė, kad turi nacionalinių, e, atsiprašau, uh, turi regioninių parlamentų, kurie turi išskirtinių teisėkuros laisvių, tai čia Vokietija, Ispanija, Belgija ir Austrija tai gal čia tos šalis patenka į tą kategoriją, bet pasirodo, kad ir ne. Ir Portugalija yra regioninių parlamentų su e, teisėkuros įgaliojimas, pavyzdžiui, Suomijoje, Alando saloje. Ir tiesą sakant, tenka santykius palaikyti ne 40 čia, e, e, e, pokalbininkų, bet 120 pokalbininkų. Taigi, mum, taigi viskas labai susikomplikuoja. Ir man rodos panaši situacija gali atsirasti ir su Danijos e, Faro salomis arba netgi su tam santykiuose su tam tikrais Junktinės karalystės parlamentais, tarkim Škotijos parlamentu ir panašiai. Taigi viskas labai sudėtinga. E, E, tas sudėtingumas atsiranda ir dar dėl to, kad uh, nacionaliniai parlamentai yra labai heterogeniški. Pavyzdžiui, dėl to, kaip jie žiūri Europinės temas, dėl to, kaip uh, jie skirtingai žiūri į Lisabonos sutart, sutarties nuostatas ir iš to išplaukiančią atsakomybę. Ir tai uh, nėra e, nacionalinių parlamentų problema, o tai tam tikro skeptiš, euroskeptiškumo išdava, kuris atsiranda Europoje ir projektuojasi Europos parlamentą. Taigi, manau, šiais metais mums teks bandyti pakilėti tuos santykius nacionaliniais parlamentais į racionalinį lygmenį, bandyti pasirinkti racionalinį požiūrį tuos santykius ir jūsų komitetui tenka ypatingas vaidmo, e, koordinavimo e, vaidmo, reikia pasirūpinti, kad e, susitikimai būtų patvirtinti labiau vienodai paskirstyti, ne tai, kad būtų vieną mėnesį daug, kitų keturis mėnesius nieko. Taigi patvirtinta sus, ta susitikimų programa, manau, kad galėsime šiuo požiūriu protingai ir ryštingai žengti priekim. Na ir pabaigai norėčiau e, nušviesti tą problemą, su kuria e, susidūrime ir galbūt dar galėtume pakalbėti net apie alternatyvas ir skirti tam laiko. Taigi problema yra štai kokia. Ji išplaukė iš tam tikrų nacionalinių parlamentų sprendimo, kuris, man atrodo, tiesiog visiškai netinkamas, pernelyg greitas bet tas sprendimas numato, kad kai parla Europos parlamentas gauna e, didesnės kompetencijas ar atsakomybės sritis, tai, tai, tai jie tai vertina kaip e, Europos kūrimo procese žingsnį atgal. Na, demokratizavimas Europos e, kūrimas matuojamas tuo, kaip didėja Europos parlamento vaidmuo nuo starties link sutarties. Ir kiekvienas iki, kai parlamentas išsikovoja kažkokią papildomą sprendimo galę, tai aišku, tai mažina e, tarybos monopolį tam tikrose sritise. Bet aš niekuomet nebūčiau įsivaizdavęs, kad tam tikrose nacionalinėse parlamentuose į tai bus žiūrima taip, kad tarsi Europos parlamento didesnės bendro sprendimo galios ir mažesnės tarybos monopolis jiems reikštų žingsnį atgal nes jos, jie kontroliuoja tarybą, kontroliuodami savo vyriausybės per savo turimas galės. Kadangi jau, kadangi 22 metus, metus, 22 metus buvau nacionalinio parlamento atstovas, o taip pat buvau atstovas spaudai e, Ispanijos parlamente Europos klausimais ir užsienio reikalų klausimais, Taigi, esu vyriausybinės, buvau vyriausybinės partijos atstovas spaudai, parlamento atstovas spaudai. Taigi, puikiai žinau, kokią tiesioginę galę įtaką turi nacionalinis parlamentas tarybai. Taigi, yra visiškai klaidinga manyti, kad jeigu Europos parlamentas turės daugiau galių, tai tai reikš, kad e, viso proceso demokratinis aspektas sumenks. Tai aišku sudėtinga situacija. E, nes tie vieni, kurie priešinasi, jie patraukia į savo pusę tuos neutralius, kurie galbūt netikė um, e, pačių procesų. Ir uh, ir visuomet sakoma ne. Taigi štai tokia situacija esame atsidūrę ir manau, kad reikėtų čia labai atsargiai viską žiūrėti. Ir yra dvi problemos, kurias reikėtų spręsti. Tai pirmoji problema, kuria laimiai Briuselį pastebi mažiau ir ponas Kazinį man tikriausiai pritars. Tai yra tokia problema atsirandanti iš taiko. Tai yra, kad nacionaliniai parlamentai ir komisija su visais savo milžiniškais ištekliais bando sukurti tiltą. Tai yra e, tariamos nacionalinės kontrolės tiltą kur, tai yra kontrolės, kurią vykdytų nacionalinių parlamentai komisijos atžvilgių. Ir tai reiškia būtų žingsnis prieš tą procesą, kuris išplaukia iš Lisabonos sutarties. Nes nacionaliniai parlamentai antrose ar trečiose rūmose nori turėti takos. Ir tiesai ta idėja buvo aptarta, bet jinai buvo nepalaikyta, atmesta. Na ir ši problema egzistuoja realiai, nes tarsi e, matome tendenciją komisijos pusės bandyti pataikauti nacionaliniams parlamentams, vykti į nacionalinius parlamentus, prisistatyti. Bet tai dar ne vien tik tais komisijos pirmininkas, bet taip pat ir pirmininkas, atsakingas už santykius tarp parlamento, komisarai, e, ten trans. M, na, taip, tarkim, e, kultūros ministras, transporto ministras, žemės, e, trans, žemės ūkio ministras susitinka su nacionaliniu parlamentu atitinkamų komiteto pirmininkais. Na, taip, tai turi prasmės, keičiamais informacija ir taip toliau. Bet problema yra tai, kad šiuo mechanizmu bandoma pakeisti tą nustatytą procedūrą, pagal kurią komisija yra atskaitinga Europos parlamentui. Taigi, pirmininkas Baroso labai Kosak susitikime Briuselėje pasisakė labai aiškiai ir labai aiškiai palaikė parlamentą. Ir niekuomet negirdėjau jo pasisakant e, taip aiškiai ir ištingai priešiškoje aplinkoje ir taip aiškiai palaikė Europos parlamentą. Galiu tuo pasidžiaugti, nes e, šio požiūrį ponas Barosa pasisakė absoliučiai radikaliai. Ir, ir tai, sakyčiau, nebuvo e, toks klimatas, kai gali atsipalaiduoti. Kita problema yra, yra štai kokia. Turime pagalvoti, kaip įvardinti tai, kas nustatyta sutartyse. Tai yra išorės politikos ir Europos saugos ir gynybos politikos formavimas. Ir čia atsiranda keistokas fenomenas. Uh, tarsi daromos nuorodas ankstesnė vakarų Europos gynybos sąjungos asamblėja. Tai tikrai nebetitinka tikrovės. Tos asamblėjos nariu buvau 22 metus ir 14 metų tos asamblėjos vicepirmininku. Ne, tai, tai buvo įdomi organizacija, nieko blogo, bet dabar teikti, kad ta asamblėja vykdė vyriausybių ir valstybių kontrolę saugos ir gynybos politikos rytyje, tai, tai čia visiškas tikrovės iškraipimas. Na, kalbėjau su Belgijos nacionalinės asamblėjos e, pirmininku, kuris septynis metus ėjo gynybos ministro pareigas ir jo klausiu, ar kai jūs dirbote gynybos ministru ir kai atvykdavote į Vakarų Europos gynybos sąjungos asamblėją, ar kas nors jūs kontroliavo? Ne, jis sakė. Ne, sakydavome, mes ten atvykdavom papaiškinti, įsiklausyti, bendrauti. E, tik tai buvo daroma toje tai, asamblėje. Taigi klausimas yra štai koks. Kaip turime elgtis dabar? Na, e, š Panius Valtieri, ponas Dav, nežinau, ar jis yra šio, šio komiteto narys, bet kuriu atveju šioje srityje yra vertingas bendradarbis, kaip ir ponas e, Brokas. Tai e, Tai turime pagalvoti, kaip čia elgtis, nes parlament, Belgijos parlamentas baigia parengti teksto pasiūlymą ir turime spręsti, kaip jo dėl jo elgtis. Bet šalia to pasiūlymo, kuria, darys Belgijos, Belgija ir turėsime galvoti, ar daryti pakeitimus ar ne. Ir su belgais tarsi užimame gerą poziciją, tačiau čia turėsime dokumentą, kuriame, nesakysiu kuriam uh, uh, nacionaliniam parlamentui, bet tam par, tas parlamentas parlamento, Europos parlamento atžvilgių elgesi ypač agresyviai ir siūlo, kad kai Bruselėje vyksta jų siūlomo organo susiti, susitikimas, tai tas susitikimas gali vykti bet kur, išskyrus Europos parlamento, gali vykti net taryboje, bet niekuomet Europos parlamente. O kitoje pastraipoje tame pasiūlyme pasakyta, kad jokiais atvejais neturi būti pritariams lėšoms iš Europos parlamento biudžeto. Taigi visiškai neprimtina. Na, gal parlamentas čia labai nesupyks, jeigu kažkas sakys, kad mes nenorime jų finansuoti. Bet tikrai labai neįprimtina tai, kad tekste, kur kalbame būsimą e, parlamentinės kontrolės e, gynybos rytyje ateitį, kai darome štai tokie pasiūlymai. Tai kaip jūs, kolegos, vertinate tai, jeigu pasakyta, gali vykti dėsų susitikimai Briuselėje, bet niekuomet Europos parlamente? taryba kita vertus ne, ne, nesiki uh, e, jiems siūlė naudotis jos patalpomis tam sustikimams. Tikrai tai reikia atsižvelgti. Taigi, sakyčiau, čia išriškė dvi alternatyvos. Na, nežinau, ar tai galima vadinti kaip a, dvi alternatyvas ar viena alternatyva. Tarkim, yra pasiūlymas ir alternatyva. Taigi yra du sprendimai. Vienas sprendimas būtų štai koks. Ir šiuo metu mes kaip tik ir galvome, kaip bendrais bruožais nustatome santykius tarp nacionalinių parlamentų ir Europos parlamentų. Na, taip, tas kosakai yra dabar tam tikra dinamika, ką darysi, bet tikrai neprimtina tai, kad tie santykiai tarp Europos parlamento ir nacionalinių parlamentų būtų tokie, kad būtų santykiai su 40 rūmų. Ir, ir diskusijos vyksta tik nacionalinių parlamento atstovų ir kai Van Rompojus atvyksta į Kosak, tai jis kreipiasi vien tik tais E, į nacionalinių parlamentų atstovus, nes mus mato kas savaitę. Taigi, me, su mumis elgiamasi taip, tarsi būtume ne vieni iš tų, į kuriuos jis kreipiasi. Taigi, taigi dėl ko sako kompetencijų ir ateities, aš sakyčiau štai kaip Kai kalbame apie plačiają prasme nuolatinius ryšius tarp Europos parlamento ir nacionalinių parlamentų, tai galėtų būti integracijos mechanizmas. Tačiau tas integracinis mechanizmas turėtų būti kokybinių požiūrių kitoks ir skaičių požiūrių kitoks, o ne santykiai su 40 rūmų. Tai, tai yra alternatyva Bet yra ir kita alternatyva, ir kuri man visiškai nekliūva, tikiuosi, kad ir jums, tarkim, nacionalinių parlamentų atstovai tarpusavyje galėtų koordinuotis, ko nori, nusispręsti tarpusavyje, ko nori, išsisako savo nuomonę į Europos sąjungą, jos institucijas, Europos parlamentį, ką nori. Ir tada išreikšti nepriklausomą e, ir atsakinga šių nacionalinių parlamentų koordinatorius susitikti su parlamento atstovais tam, kad būtų aptariamos tos temos, e, dėl kurių turime kompetenciją ir atsakomybę, nes tai nustatyta sutartyse. Štai taip galėtume melktis ir tokiu būdu galėtume žengti prieki be dogmatizmo, neiškrypydami prioritetų, nes tikslas yra gilinti integraciją. Ir beje, šitoks kelias mums daug paprastesnis, nes mes bet kuriuo atveju aptariame visas temas sutinkamai su mums priklausančia autonomija ir atsakomybė, o nacionaliniai parlamentai gali kaip nori kalbėtis ar 21 kalba, ar dviem, ar vieną, gali dirbti kur nori, susitikti kada nori, ar taryboje, ar kažkur kitur. Ir jau kai praeis tam tikras laikotarpis, kartai metus, kartai du vis kartus į metus, priklausomai kaip tai suderinsime, galėsime kalbėti apie saugumą, gynybos politiką, užsienio reikalus ir tuomet galbūt pasieksime sutarimo ar ne Bet kai vieni kitus tik kritikuoja, vienas kitą tik kritikuoja, tai tuomet ta kritika turi būti racionali ir suprantama, nes kitaip čia dabar parlamentas tampa tiksais kažko. Kaž, kažkokiu užguitu. Taigi, ir nes, nes dar užsipuolama Europos parlamento tapatybė tose srityse, kur parlamentas turi savo kompetenciją. Na, o dėl tų minčių, kurias galėtų parengti konstitucinių e, reikalų komitetas, tai ką gali pasakyti ponas Kasinė, tai yra labai naudinga ir būtina, kad e, elgtumės taip kaip likščiau, e, kas davė rezultatų, tai yra, kad užsimtume šiek tiek lobistinę veiklą tarp nacionalinių parlamentų, tam, kad gal jie šiek tiek priešinasi šiausias, bet po to pasiektų mumis. Nes tam, kad na, būtų aišku, ką reiškia, nes tarkim, e, tris, ten keturi labai priešinasi 32 tylė, bet gal pritarė tiems, kurie priešinasi, tai tikrai sudėtinga situacija. Taigi dėkoju už jūsų kantrybę, e, kad manęs išklausėte ir Dėkuoju už tai, kad suprantate, dėl ko esu susirūpinęs, bet man rodas, e, e, gal negerai būtų, jeigu mes tarp kolegų nesidalintume rūpešiais, kuriuos jaučiamės. Na ir e, Taip, dirbu e, senokai Europos parlamente, bet prieš tai 22 metus dirbau nacionaliniam parlamente, nesu nusteikęs priešiškai nacionalinių parlamento atžvilgių priešingai tikrai neprilyginant ant Europos parlamento talybams, Europos parlamentas yra vienas instrumentas, viena priemonė, nacionaliniai parlamentai kita priemonė ir visi dirbame tose srityse, kur turime atsakomybę ir kompetenciją. Ačiū. Grazie, <clears throat> prezidentė Martinėci. Dėkoju. Na, tai nebuvo formalus pasisakymas, tai buvo tiesiog pasišventęs pasisakymas. Norėčiau pasakyti, kad aš pritariu jūsų nuomoniai, daugeliu jūsų iškeltų temų, ypač kalbant apie Europos parlamento ir nacionalinių parlamentų santykius, taip pat ir komisijos įvairias struktūras. Taip pat man padarė didelį įspūdį delegacijos vizitas į Londoną praėjusią savaitę. mes susitikome su bendruomenių rūmų konstitucinių reikalų komiteto nariais, taip pat Europos reikalų ministru. daugeliu pilietinės visuomenės atstovų ir taip pat su Europos ir konstitucinių reikalų komitetų pirmininkais iš lordų rūmų. Ir buvo visiškai aišku, kad susidūrėme su priešiškumu Europos parlamento atžvilgiu. Ir išskyrus praėjusį posėdį su Lordų rūmų konstitucinių reikalų komiteto pirmininku, mes skiriame visą savo dėmesį vienam teisės aktui, ties kuriuo jie dirbo ir kuris e, galbūt bus priimtas per ateinančias keletą dienų. Ir nesimato, kad įvyktų kažkokių pasikeitimų po Lisabonos sutarties įsigaliojimo, kad būtų kokiu nors e, galių e, perkeitimo pokyčių, kuriems pritartų Junktinės karalystės vidaus teisės aktai. Ir galbūt ten taip pat reikės vienokio ar kitokio visuomenės pritarimo ir Lisabonos sutarčiai, tačiau ne kaip žingsniui kažkieno kito link. Tai buvo tiesiog proceso kulminacija. Taigi, kaip jau buvo sakyta, jie sakė, jog jie Mes negalime pritarti tam, kad Britanijos vyriausybė e, pritartų kažkokiai teisiniai santvarkai e, iš už e, Junktinės karalystės ribų. Taigi tokia yra realybė ir mes turime su tuo susitaikyti, negalime tiesiog prieš tą užsimerkti. Taigi išklausęs jūsų pasisakymo, manyčiau, jog jei spręstume apie valstybių narių bendradarbiavimą pagal jų atstovų norą kurti vienokią ar kitokią Europą, ir mes čia nekalbame apie detalės, atsižvelgiant į subsidiarumo principą, pagal Lisabonos sutartį mes palaikome kasdienius kontaktus. Taigi tai yra klausimas susijęs su tuo, kokia yra sąjungos padėtis. Van Rompėjus ir Barozas apie tai kalbėjo. Kitas Kozako posėdis vyks gegužės mėnesį Budapešte. Jam pirmininkaus Vengrijos užsienio reikalų ministras, Barozas taip pat ten dalyvaus ir pasisakys. Taigi, kaip jau sakiau anksčiau, savo pranešimuose mes turime tokį tarp institucinį projektą. Ir turime komunikatą Europai ir turime įtraukti žmonių atstovus. E, žinoma, tiesa, kad jų darbas yra prižiūrėti vyriausybių darbą, lygiai taip, kaip šio parlamento darbą, šis parlamentas prižiūri tarybos darbą. Tai yra demokratija ir taip ES ir gali veikti demokratija. Mažesnėse valstybėse, tačiau netgi taip pat ir Vokietijoje mes pradėjome darbą šiame komitete peržiūrėdami tarybos e, e, sprendimą, e, sprendimą dėl tarybos, kurį priemė Konstitucinis teismas ir atrodytų, jog buvo uždėti tam tikri apribojimai. Ir aš manau, jog Kozakas taip pat turėtų būti tokia institucija, kuri galėtų skleisti žinę apie Europą. Mes dažnai matome, kad būtent mažos detalės gali sukelti problemų, tokios kaip pagrindų susitarimas. Galiu suprasti, kad žmonės turi tam tikrų nuogastavimų dėl Europos parlamento dalyvavimo tarptautinėse dėrybose. Tačiau Tokioje situacijoje mes negalime rengti susitikimų su 40 teisėkuros institucijų. O dabar suteiksiu žodį ponui Gerero. Ačiū. Ačiū pirmininkė. Dėkuoju, pana Martysai, už suteiktą informaciją ir analizę, nes Tikrai, aišku, galima jį pasveikinti su gimtadieniu, tačiau turim galvoje jo um, atsakomybės rytį, tai yra uh, pirmininkas, ko sak, srityje, tai tikrai tai galima palinkėti jam geros plotės einant savo pareigas. Na ir manau, kad jūs supažindydami su konkretaus susitikimo tarp Europos parlamento ir nacionalinių parlamento rezultatais, štai ponas Martinesis e, su mumis pasidalino e, situacijos diagnostika, Europos projekto diagnostika. Taigi čia viskas peržengia santykius tarp parlamento. Tai yra veikiau e, esminių pozicijų analizė. Tai yra pozicija atsiradusi po Lisabonos starties įsigaliojimo. Ir tos linijos, tos pozicijos verčia susirūpinti, galvant apie ES ir parlamento ateitį. Kaip pirmininkas Kazinį mums nurodė, kad lankydamasis e, Junktinėje karalystėje uh, jis uh, girdėjo, kad Lisabonos startis nėra dar vienas žingsnis į priekį Europos konstrukcijos procese, o tai yra tiesiog galtinis taškas, tai, tai rodo, kad yra didelė snoras tendencija sugrįžti atgal, nes kai kas Lisabonos uh, sutartis laikoma netgi negalutiniu tašku, o to tašku, kurio nebuvo galima pasiekti ir nuo kurio reikia žengti atgal. Taigi situacija uh, yra prastesnė negu ta, kuri buvo prieš Lisabonos sutarties įsigaliojimą. O kai dėl santykių su nacionaliniais parlamentais, tai priešingai nei ponas e, Martinis, kuris jau čia 12 metų Europos parlamente, 22 metus nacionaliniam parlamente, taigi pirmas iki dirbu e, pirmojo kadencijoje Europos parlamente, nedirbu nacionaliniuose parlamentuose, kuomet, tačiau tiesiog, man rodas, ankstesnėme etape, kai Na, kai Europos parlamentarų narys kartu buvo ir nacionalinio parlamento narys, sukeldavo mažesnį nacionalinių parlamentų pasipriešinimą ir priešiškumą Europos parlamento vaidmeniui. Na, sakyčiau, e, e, galbūt na taip, mm, tai buvo tarsi žingsnis į priekį e, būti nacional, Europos parlamento nariu, bet tai kartu ta bendra narystė parlamente ir nacionalinėme parlamente nekėlė nacionalinio parlamento pasipriešinimo ilgą laiką nacionalinių parlamentų atstovai į Europos parlamentą žiūrėjo kaip e, tokius parlamentarumus, kur vyksta diskusijos, daromi e, tyrimai, kur pristatomi pasiūlymai, tačiau e, nacionaliniai. Tačiau nebuvo pilnai suvokta parlamento kompetencija. Ir tai reiškia, kad ir jie patys savo vaidmens nesuvokė. Ir kai dabar uh, didėjo Europos parlamento vaidmuo, kompetencijos išaugo, tai dabar jau Europos parlamentą žiūrima kaip į konkurentą, vietoj to, kad su juo koordinuoti jėmasi būtų. Na, o kai dėl e, tam tikrų politikų siekio gražinti tam tikras politikos rytis į nacionalinę kompetenciją. Čia sugrįžti prie tarp valstybinių, tarp, tarp vyriausybinių susitarimų. Taip pat uh, bandymas pamastyti, ar europinio neme lygme sprendžiami klausimai, tam tikros politinės kryptis neturėtų būti sugražinti į nacionalinį lygmenį, pavyzdžiui, diskusijos dėl ekonominės valdysenos, taip pat daugelio valstybių ir daugelio nacionalinių institucijų pasipriešinimui nacionalinės priežiūros mechanizmam, nacionalinės valdysenos mechanizmams tai, tai turi na, europinį matmenį ir tas pasipriešimas liečia ne vien tik tais e, finansinės priežiūros ir ekonominės politikos e, mechanizmus. Taigi stebime e, tam tikrą dinamiką, kuri labiau matoma vienose šalise, kitose gal mažiau. Tiesiog uh, krizės akivaizdoje yra tendencija savotiškai kaltinti Bruselį dėl tų sprendimų, kuriuos priima nacionaliniai parlamentai. Taigi šiuo istoriniu periodu primami griežti sprendimai mažinti biudžetą, mažinti išlaidas, mažinti lėšas socialiniai politikai. Neretai tie sprendimai yra susiję ir su nedarbu kaip problema. Ir daugeliu atveju nacionalinės vyriausybės, bandydamas apsiginti, kad jos galbūt nebūtų ėmusios tokių priemonių, tačiau jos jiems primetė ši superstruktūra, kurią daugelis suvokia kaip Bruselį. Na ir galiausiai tarkim, prisimenant Vokietijos konstitucinio teismo rūmų sprendimą dėl e, sutarties aiškinimo, dėl pokyčio aiškinimo, tai iš esmės tarsi pasirodo primtina daugeliui piliečiams, e, institucijams, vyriausybėms, nes tai jiems leidžia mąstyti, manyti, kad europinių nes projektas pernelik toli pažengė. Ir tokiu būdu e, subejojama, gal nenuneigiama, bet subejojama Europos parlamento teisėtumu. Pir, taigi dar kartą priminsiu, kad tai yra istorinis momentas ir reikia prisiminti, kad būtent nacionalinės valstybės, jų parlamentai padėjo pagrindą Europos projektui. Ir būtent piliečiai Europą norėjo, kad politika buvo tu pakelėta iki Europinį lygmenį ir dabar visų tuo suabejojama. Ponas Martinės kėlė tam tikrų klausimų ir prie jų sugrįšiu pabaigoje, Ir manau, kad tie klausimai yra iššūkis mūsų komitetui. O kartu ir, aišku, Europos parlamentui kaip visam tokiam. Taigi mums reikia atgaivinti tą europinį postumį ir paaiškinti, kad tai yra daugelypės valdysenos įvairiais ilgmenimis projektais tai ar tai būtų nacionaliniu, europiniu, regioniniu lygmeniu. Ir tos šalis, kuriuose šalise, kur yra tas regione, regioninis valdymas. Taigi tokio daugialypio valdymo modelyje galime e, pereiti arba į bendradarbiavimo ar konfrontacijos etapą. Ir konfrontacijos etapas susilpnina visus lygmenis, susilpnina europinį lygmenį ir e, Europos parlamentą, Europinės institucijas, tačiau kartu susilpnina ir nacionalinius bei regioninius parlamentus. Jeigu kiekvienas kovos pavieniui dėl kon, tų kompetencijos ryčių, kurias reikia bendrų žingsnių, tai atvesi tokią situaciją, kai išslys iš rankų europinė valdysena, visą tai išslys iš rankų ir nacionalinėms vyriausybėms. Ir tokiu būdu nei Europos parlamentas, nei nacionaliai parlamentai netliks tinkamai savo kontrolės funkcijų ir įstatymų e, leidybos funkcijų. Taigi, pabaigai pasakysiu, kad turime mūsų politinėse partijose Europinių lygmių pastumėti uh, link šio darbo. Tai yra e, pabandyti paaiškinti tos pačios politinės šeimos, e, politinėms partijoms nacionaliniu lygiu, kad Europa yra bendras projektas, kuris turi politinį lygmenį, institucinį lygmenį, o taip pat turi ir Europos piliečių lygmenį. Ir jeigu nebendradarbiausime, tai silpninsime kuri nors vieną iš tų ligmenų, silpninsime visą modelį. Ačiū. Ponas Mesteršmitas. Ačiū pirmininkė. Dėkoju ponui Martinėsui už pasisakymą. Pritariu dėl daugelio situacijos apibūdinimų, tačiau turiu pasakyti, jog manau, kad visi kas turi visuomenė suteiktą mandatą, turi tai daryti su geriausiais ketinimais. Ir visose darybose mm, pasinaudotų savo valia atlikti savo darbą, kadangi mus saisto sutarties įpareigojimai. Manau, kad kažkaip turime regėti ir tų perspektyvą, kurie yra ir priešiškai nusiteikę Europos parlamento atžvilgių. Tai neapsiriboja vien tik tai Suomių ar Britų parlamentais. Daugelį Europos Sąjungos šalių parlamentuose matau ne tik ne, ne priešiškumą, bet galbūt tam tikrą skepticizmą dėl tolesnių įvykių. Jeigu pagalvosime apie įvykius per metus pusantrų nuo Lisabono sutarties įsigaliojimo, nesunku rasti tokios amunicijos. Pagalvokime apie išorės e, e, veiksmų tarnybą. Kai buvo dermasi dėl e, Lisabono sutarties, e, nacionaliniams parlamentams buvo pažadėta, kad jie turės priežiūros galimybių, priežiūros E, teisų ar e, taip pat ir Europos parlamentui, kai buvo žadama biudžeto daugiau e, tvirtinimo galių. Iš Europos parlamento perspektyvos, žinoma, viskas yra logiška, mes daromės su komisija ir panašiai, bet iš nacionalinės perspektyvos galima įsivaizduoti, kad toks pažadas buvo sulaužytas ir net dalyvaudami, ir dalyvaudami dalyvavimas tokio sprendimo prieimime yra tikrovė. Taigi mes turime suprasti, kodėl kai, kai, kai kurie nacionaliniai parlamentai yra priešiškiau nusiteikę Europos parlamento atžvilgių negu kai kurie kiti. Sutinku, kad galime padaryti keletą dalykų, galime pasakyti, kad tai neveiks nes e, jūs nieko nesprantat ir mes jums paaiškinsime, kaip viskas yra. Taip sukursime dar daugiau priešiškumo. Arba, galima pasakyti, surenkime atvirą diskusiją. Išklausykime vienų kitų argumentus. Na, bet man atrodo, tai ir darome, kozakai, nors ir labai nenoriu, nenoriai. Bent jau vyksta diskusija, kaip ir jūs sakėte, pirmininkė pateikus gerų argumentų žmonės pakeičia savo nuomonę. Jeigu turėsime gerų argumentų, tai galime surenkti atvirą dialogą ir atvirą diskusiją. Vietoj to, kad aiškintume, kodėl mūsų oponentai klysta, turime parodinti jiems, kad jie klysta. Man atrodo, kad tai geriausia padaryti bendrose posėdžiuose. Todėl reikia pareikalauti Kozako pirmininko, kad kol nebus susitarimo dėl tos priežiūros išros veiksmų tarnybos pagal subsidiarumo principą negali būti e, Kozako posėdžio, bet, bet neįtraukiant šio klausimo į darbo tvarkę. Mums reikia kažkokio institucinio sustarimo. Alternatyvos nematau. Ir tikiuosi, kad sėkmingai išsprendus šį klausimą bus galima išspręsti nesusipratimus, kurie dar yra likę. Ačiū pirmininkė. Ačiū. Ponas Sondergaras. Ačiū. Pone Martinsai, taip pat noriu Jūs pasveikinti su gimimo diena ir dėkoju už pasisakymą. Buvo labai įdomu. Minėjot e, dabartinę situaciją ES ir jos institucijose. Manau, kad analizė buvo labai tinkama. Taip, kai kurie parlamentai demonstruoja didesnį priešiškumą Europos parlamento atžvilgių, tačiau klausimas yra šis. Ką tai reiškia, ką tai rodo? Manau, kad klystume, jeigu tai vertintume kaip kažkokį ratą, kuriame yra Europos parlamentas ir nacionaliniai parlamentai. Visi tarsi susiję tik tai prieštaravimų e, santykiais. Man atrodo, kad žvelgiant plačiau ir problema yra platesnė. Tikrovėje tai iš tikrųjų tai rodo pasipriešinimą ir pasitenkinimo trūkumą. Plačiau piliečiai mano, kad ES institucijos priima sprendimus tam tikrose reikalose, tam tikrais klausimais. Nebūtinai Europos parlamentas, apskritai Europos Sąjunga. E, jiems nerūpi, kad yra parlamentas, taryba. Jie mano, kad tai yra tiesiog Europos Sąjunga ir piliečiai mano, kad Europos Sąjunga priima per daug sprendimų kai kuriuose srityse. Toks pasipriešinimo įsivaizdavimas iš nacionalių parlamentų pusės iš tikrųjų atspindi platesnę opoziciją. Europos parlamentas tam tikrą prasme yra tokio nepasitenkinimo tarp piliečių auka. OK. Jeigu taip galvosime, tai ar iš tiesų ES per daug sprendžia? Ar toks įsivaizdavimas yra pateisinamas? Ar tiesiog tai yra nežinojimo klausimas, galbūt reikia daugiau viską aiškinti, galbūt tai galėtų daugiau problemų išspręsti. Pone Martinskai, galbūt galėtume paminėti jūsų pavyzdžius, pavyzdžiui, Skandinavijos parlamentų. Taip, Skandinavija mm, taip pat įsivaizduojame, kad Europos Sąjunga e, kišosi į tam tikras rytis, kurios yra e, mūsų prioritetai. Teisingumo teismas yra priemęs tam tikrų sprendimų dėl tam tikrų dalykų, kurie mūsų manimų mažina nacionalinių parlamentų teisės, šalių teisės. Kodėl ES e, turėtų kištis į mūsų reikalus? E, Danijoje, pavyzdžiui, turėjo būti pakeistos kolektyvinių darybų e, sistema, nes teisingumo tesmas nusprendė, kad Lenkų darbininkai atvykę į Daniją turėtų būti trakoja, traktuojami taip pat kaip ir Danijos darbininkai. Kaip to, teismas gali priimti tokį sprendimą šioje srityje? Toks yra įsivaizdavimas. Panašių pavyzdžių yra daugiau. Kažkokia komisija nusprendė, kad visos Europos šalis turi priimti kažkokį specifinį dalyką mėsos, pavyzdžiui, atžvilgių. Aš neatsimenu, kas ten buvo konkrečiai. Ispanijoje, tačiau Skandinavijoje ne viena partija neįsivaizdavo, kad kažkokią tai medžiagą apdorant mėsą galima panaudoti, o komisija tai liepia daryti. Kodėl? Todėl, kad parlamentas kažką patvirtino ir tai tapo tiesiog griežtais nurodymais. Taigi, tokie pavyzdžiai. Manau, kad visą tai rodo, kodėl būtent taip ir jaučiasi piliečiai ir taip galvoja. Nemanau, kad e, tą problemą išspręsime jos neaptardami, apie ją nediskutuodami, tačiau aš suprantu, kad tai yra labai plati diskusija jos negalima išspręsti vien tik Kozako posėdėje ar AFKO posėdėje. Tačiau norint ją spręsti, reikia apie tai kalbėtis. Ačiū. Ponas Rankelis. Ačiū pirmininkė. Turiu pasakyti, kad labai aiškiai ir su malonumu išklausiau mūsų draugo pono Martinėso pasisakymą, tačiau turiu pasakyti arba pacituoti eklezijasto satinį, nieko naujo šioje žemėje. Nes praėjusiais metais po Lisabono starties ratifikavimo matėme, kaip politiniai santykiai tarp nacionalinių parlamentų ir Europos parlamentų to, taip sakant, galėtų būti pavadinti kaip konstitucinių pavydų. Aš esu visiškai įsitikinai, kad nacionaliniai parlamentai jų požiūrėje yra perspektyvos klaida. Ir tai sakau visai nebijodamas savo žodžių. Nes aš tvirtai tikiu, kad taryba per savo vyriausybės, kurios paprastai remiasi daugumos parlame savo parlamentuose rengia tam tikrą kampaniją siekdamos įtikinti nacionalinius parlamentus, kad po, kad po Lisabonos sutarties įgaliojimo pra, jie praras tam tikras galės ar kompetencijas, kurios atiteks Europos parlamentui. Įdomu matyti ar girdėti tokį argumentą, kai šį argumentą girdėjau tūkstančius kartų. Ir ne tik pritarant Martinėso Martinėso pozicijai, aš kaip ir ankstesnis nacionalinio parlamento narys ir buvęs parlamento frakcijos pirmininkas, aš suprantu, kad netaip lengva kontroliuoti savo vyriausybės. Tačiau tai nėra esminis klausimas. Klausimas yra tas vienas parlamentas negali kontroliuoti 27 valstybių vyriausybių, kurios dirba taryboje. Taigi Negalima kontroliuoti parlamento pozicijos, jeigu nėra vienbarsiškumo taisyklės. Tuomet jie galėtų. Jie galbūt galėtų kontroliuoti tarybos poziciją. Taigi tarybos jie negali kontroliuoti, jie kontroliuoja vieną vyriausybę, vieną kabinetą, o ne 27 vyriausybės taryboje. tam ir reikia europinio lygmens, kuriame būtų galima kontroliuoti tiek komisiją ir tiek e, tarybos politinius sprendimus. Tam, tikrų, tam tikrą prasme sutinku su to, ką sakė kolega Messerschmittas, kai sakė, kad ypač Kozake kai susirenka 27 narių atstovai, nelengva yra paaiškinti vieną ar kitą poziciją. Atvirai, nesibijant kažkokio nesusipratimo. Tačiau tikrai tikiu, pasiremdamas savo patirtimi, kad mums reikia plėtoti santykius tarp Europos parlamento ir kiekvieno nacionalinio parlamento. Arba kaip mūsų kolega Martinesas Martinesas labai naujoviškai pasakė, tai e, santykius su e, parlamentų kompleksais, nes netgi šalise, kur nėra federalinių konstitucijų ar e, yra regioninių parlamentų su savo kompetencijomis. Taigi mes turėtume su nacionaliniais parlamentais tiesioginius ryšius palaikyti. Ir paskutinė mano patirtis vykstant su delegacija į Londoną, kaip sakė mūsų pirmininkas Kasinis, kur nepaisant to, kad mes aptarinėjame labai subtilius klausimą, subtilų klausimą, tai yra E, Junktinės karalystės įstatymą dėl Europos apribojimų, aš jaučiau, kad yra labai puikiai dirba mūsų nuomoniai pateikti. Žinoma, nesekti ją, bet ją aptarti. Jie buvo labai atviri ir aš manau, kad turime plėtoti tokius dvišalius santykius tarp Europos parlamento ir kiekvieno nacionalinio parlamento atskirai. Turime pasistengti tuos dvišalius santykius plėtoti, nes tuomet yra daug lengviau viską paaiškinti, e, padiskutuoti atvirai ir tiesiai, turint laiko išdėlioti savo argumentus nesibijant, kad vienas parlamentas ims rengti kažkokią kampaniją, šiuo atveju, pavyzdžiui, kaip e, Suomių parlamentas. Ir po to visi lenktyniauja, kas bus e, pasisakys daugiau už, iš, už nacionalinių parlamentų interesus. Įdomu buvo tai, kad e, Lordų rūmų Europos komitete mūsų paklausė apie kai kuriuos dalykus E, vieną klausimą, kurį kelia ir Suomi parlamentas. Tai yra pagrindų susitarimas tarp Europos parlamento ir komisijos. Ir man atrodo, kad po tam tikrų diskusijų galėjome patvirtinti, kad, kad parlamento nariai yra gerai informuoti apie Europos klausimus kas ne visada įvyksta, ko ne visada būna. Lordų rūmų parlamentarai puikiai žinojo, kas vyksta. Ir išgirdę mūsų paaiškinimus, aš mačiau, kad jie na, viską suprato. Sakė, turbūt jūs ir teisus. Taigi aš manau, kad Turime ieškoti institucinius sprendimų. Kozako sprendimas kaip institucinis sprendimas yra turbūt reikalingas ir Girdėjau mm, pono Martineso pasiūlymus taip pat, tačiau aš manau, kad mums reikia tam tikro e, ryšių su visuomenė požiūrio mūsų dvišaliuose santykiuose. Kai palaikome dvišalių santykius, mes esame vertinami visiškai kitaip, negu kad e, dirbame asamblėje su 27 parlamentais. Manau, kad turime tai daryti ir daryti, panaudoti tai kaip preventyvinę strategiją. Nes daug, daug parlamentarų domisi Europos reikalais ir jeigu jie turės visą informaciją, turės ir savo nuomonę, ir tai yra visiškai normalu. Aš manau, kad e, jie gali, turi teisę palaikyti dialogą su mumis be išnasinių nuostatų. Ir baigdamas noriu pasakyti, jog tvirtai tikiu, kad čia aiškiai jaučiame ir tarybos įtaką šiuose reikaluose be jų dar partijų. Na, kartais e, partijos parlamente nebūtinai visiškai remia vyriausybės. Na ir po darybų dėl pagrindų sustarimo buvo aišku, kad yra tam tikra dezinformacija, kuri buvo pateikta tiesiogiai nacionaliniams parlamentams tą pastebėjome ir lordų rūmose, nes kai mes pradėjome aiškinti, kaip ponas Kazinis sakė, kad tarptautinėme platmėje gali, galime sakyti, jog parlamentas pralaimėjo visose frontuose. Ir kad neįvyko jokių realių pokyčių palyginti su ankstesniu sustarimu nors iš tiesų pažangos buvo pasiekta. Taigi jie sakė, kad nieko svarbaus neįvyko. Jiems atrodė, kad mes nieko nepasakėme. Taigi ta dvišalė strategija, kur mūsų komitetas yra suvaidinęs svarbu vaidmenį lankydamasis įvairiose sosnėse manau, kad ir daugiau dar galime nuveikti. Taigi, aš buvau dviejose misijose į Londoną ir Berlinę, į Berliną. Sustikome su tais parlamentų nariais, kurie paprastai vyksta į Kozaką. Tai yra labai gerai, nes tuomet turime galimybių aptarti, norėjau sakyti tikinti juos, bet vengsiu to žodžio. Tai yra padiskutuoti ir paaiškinti mūsų nuomonę. Ačiū. Ačiū ir dėkoju už tai, kad esate toks optimistas. Na, nuosaikiai optimistiškas, galbūt sakyčiau realistas. Na, Iš tikrųjų, negalime nekreipti dėmesio šios dalykus, tačiau turime žengti pirmin. Ir man atrodo, taip pat būtų teisinga pabrėžti, kad faktiškai tai yra susiję ne tik su dideliais posėdžiais ir formalumais. Prašom, Dėkoju pirmininkė. Taip pat dėkoju ponui Martinėsui. Manyčiau, jog diskusija buvo tikrai nuostabi. Iš savo pusės galėčiau pasakyti, jog čia klausimas yra susijęs su įgaliojimais, su galiomis. Europos parlamento galios ateina tiesiogiai per rinkimus. Didžioji dalis kitų galių Europoje E, kyla per nacionalinius parlamentus ir nacionalinės vyriausybės, per nacionalinius politinius procesus. Ir man atrodo, tarp šių dalykų yra spraga, konfliktas. Ir kaip tik šiuose diskusijose mes apie tai ir diskutuojame. Būtina pripažinti Europos parlamento augantį vaidmenį pagal Lisabono sutartį, kadangi galių konfiguracija pasikeitė. Nors Europos parlamentas atrodytų silpnas, anksčiau jį būdavo galima ignoruoti, Ir manyčiau, jog tai dabar pasikeitė. Aš tikrai manau, jog nacionaliniai parlamentarai tapo rimtais varžovais, kaip anksčiau nebuvo. Ir manyčiau, jog apie tai mes dabar ir kalbame. Ir jeigu mano analizė yra teisinga, kosakas yra tik tai simptomas. Tačiau klausimas yra daug gilesnis. Ir galbūt nėra blogai, kad šis klausimas iškilo per Kosaką. Man atrodo, jog tai yra forumas, kuriame galima aptarti šios dalykus. Ir beveik visi, kurie kalbėjo, pasakė, jog tai yra tik tai išeities taškas. Viena iš problemų, su kuria, žinoma, aš susiduriu, yra tai, jog atrodo, jog mes e, esame gana širkščiai nusiteikę, ne tik diskutuodami apie Europos rinkimus, bet taip pat ir Europos parlamentarus. Iš tikrųjų, aš su tuo susidūriau Vengrijoje, taip pat e, įvairiose delegacijose buvo tam tikras smalsumas dėl to, e, kokiusgi keistus dalykus jūs veikėte ten Briuselyje. Maničiau, jog daugelis e, nacionalinių parlamentų narių gana suprantamai, pritarent nacionaliniams parlamentams, padarė išvadą, kad Europos parlamentas peržengė savo įgaliojimų ribas. Manyčiau, jog tai e, yra klaida visiškai aiškiai, tai galima sakyti ir tai būtina aptarti. Negalime sakyti, jog šį klausimą jau palaidojame. Tai yra pagrindinė problema. Žinoma, jog tos ribos nėra visiškai aiškiai apibrieštos ir bet kuris bet kuriame politinėme procese tai yra neišvengiama. Taigi žinoma, jog mums reikia geresnio, geresnės komunikacijos. Ir jūs galite tikėti arba netikėti komunikacijos racionalumu, tačiau manyčiau, jog vienas iš faktorių, kuriuos mes turime atsižvelgti, yra informacijos perteklius. Uh, Visi parlamentų nariai, tiek nacionalinių parlamentų, tiek Europos parlamentų nariai, tiek regioninių e, institucijų atstovai, vietos institucijų atstovai su to susiduria. Ir manyčiau, jog šiuo metu akis į akį susitikimai tapo daug svarbesni. Ir manyčiau, jog e, šiame komitete mes susidurėme ir priimame daugybę delegacijų. Mes negalime to daryti dar daugiau, nėra to, to būtina. Uh, Tačiau manyčiau, e, jog Londono posėdėje atmosfera buvo gera, žinant tai, kas vyksta Junktinėje karalystėje. Ir manyčiau, jog mes galbūt taip pat turėtume pamėginti patobulinti tai, ką galima padaryti dabar Europos parlamento lygių, e, pirmininkavimo trijo. Ir Turime taip pat atsižvelgti ir į nacionalinių parlamentų vaidmenį. Dėkuoju, pana pirmininkė. Taip pat e, pirmiausia, norėčiau pasveikinti mūsų vicepirmininką su gimtadieniu ir taip tai pat ir jau dėžavių, nes e, Vokietijoje e, tenka patirti, kad panašios diskusijos vyksta tarp e, federalinio parlamento Bundestago ir federalinių žemių parlamento ir ginčiamasi, kas turi valdžią. Iš tikrųjų, ant kortos pastatyta valdžia, tačiau manau, kad parlamentai nacionaliniu lygiu, o taip pat ir regioniniai parlamentai, tiesą sakant, yra mūsų sąjungai. Turime tą partnerystę puoselėti, turime pašalinti įtampą ir ieškoti ir kurti priemonių, kurias padėtų palengvinti tokį bendradarbiavimą. Vokietijos Bundestagas jau rodos dviejus e, metus turi savo biurą Bruselėje. Tame biure atstovavome visos partijos ir nacionaliniai parlamentarai žino, kad gali kreiptis į tą biurą, nors e, neretai apie tai nėra informuojami ar nepakankamai informuojami savo vyriausybių. Būtent dėl šios priežasties paties e, nacionalinio parlamento atstovai Vokietija kreipėsi į konstitucinį teismą ir skundėsi dėl Lisabono sutarties, o teismas nurodė, kad Lisabono sutarties įgaliojimas ir nacionalinių, par... tai yra nacionalinių parlamentų įtraukimas nėra reglamentuotas, nes įgyvendinti turi nacionalinis parlamentas e, nacionaliniu lygiu pagal nacionalinį Vokietijos teisę. Taigi turime gerinti bendradarbiamo priemonės, be kita ko ir e, sostinėse ir galvoti, kokius biurus galėtume sukurti, tarkim, e, sostinėse net, tarkim, jeigu nacionalinio parlamento atstovas dirba tarp ties kažkokia tai tema, reikėtų palengvinti jam bendradarbiavimą galbūt su kompetitingu e, komitetu parlamente ar kom, kolegomis, kurie rengia pranešimus tą pačią temą. Taip pat e, na, o kai dėl teismų dalyvavimo, tai blogai, kai teismai ima formuoti politiką. Lygiai tas pats pasakytina ir e, apie nacionalinį lygmenį. Jeigu teismai e, prima sprendimą, tai net ne įstatymai, tai yra tiesiog e, kažkokios įtampos išlydis. Taigi aš manau, kad įvairiais lygmenimis turime plėsti bendradarbiavimą su nacionaliniais parlamentais ir pagalvoti, kaip tai padaryti, nes atvirai pasakykime, kad taryboje yra politikai, kurie poli nacionalinę politiką formuoja ir taryboje. Tai vyksta viskas už visuomenės akių. Na, o kai, pažiūrėjau, žemės ūkio politikoje e, sudaromas kompromisas taryboje, o po to kompetitingas ministras išlipa iš lėktuvo savo sostinį ir sako, kaip tik dar pavyko užkirsti kelią pačiam blogiausiam scenarijui. Na, tai tarsi nacionalinės politikos kalbė perkeliama į tarybą, į Briuselį. Todėl mes turėtume ieškoti strategijos, kuri leistų mums su mūsų uh, par, sąjungais, parlamentais e, informuoti sostinėse apie mūsų darbą. Ponas Kasini minėjo, kad pas, nacionaliniai parlamentai labai teigiamai vertino tai, kad su jais būtų, buvo kalbamas ir tuo turime remtis. Uh, galbūt plėsdami šį bendradarbiavimą ir darbuotojų lygmenių, galbūt galėtų nacionaliniai parlamentarai savo e, padėjėjus siūsti į Briuselį ir tikriausiai čia jie galėtų pasimokyti apie tai, kaip mes dirbame, kaip mes viską žiūrime ir galbūt jie supras, ką reiškia ir tie kalbiniai barjerai. Mes kasdien žinome, kas tai yra, kasdien su jais susidurime, bet jie mums nesutrukdo ir galbūt tai leistų jiems pakeisti požiūrį ir kalbinius aspektus. Ir Be to ir su nacionaliniais parlamentais galėtume bendrauti koalicijų, frakcijų kontekste. Taigi aš mielai prisidėčiau prie tokių priemonių gerinimo, prie bendradarbiavimo gerinimo, nes manau, kad tokiu būdu stiprinsime e, nacionalinius parlamentus, Europos parlamentą ir e, demokratiją Europoje, pažiūrėjau, kurdami koalicijas. Ačiū. Pirmiausia, norėčiau paprašyti pono Mesvešmito pasisakyti, prašom. Yes, yes, of course. Mr. Duff, you have the floor. Uh, ponas Duff, prašom. Yes, I'm sorry. I'm tying. So. <laughs> okay. Um, Pone Martinės, aš savo ruošų taip pat norėčiau Jūs pasveikinti su gimtadieniu, nors ir pavėluotai. Dėkuoju už atvirumą, o taip pat už tai, kad nušvietėte nuotaikas, ko sakė, tai tikrai labai svarbu mano manimu. Dabar norėčiau trumpai sureaguoti į Danijos parlamento siūlymą naudoti tik tais dvi kalbas. Na, čia tarsi vadovamasi kaštų mažinimo. E, mm mintimi. Na taip, aišku, kaštai prisideda ir prie euroskepticizmo e, Vokietijoje. Ar tai bus, ar kalba eina apie kalbų skaičių, ar tai kalba eina parlamento būstinių skaičių. Tikrai turėtume mažinti išlaidas, nes tai kad biudžetas buvo padidintas dabar keliais nuošimčiais, uh, turint galvoje, kad visose nacionaliniuose biudžetuose dabar yra taupama, tai tai e, niekas nesuvoks ir nesupras ir nepalaikys nei parlamentai, nei piliečiai. O kai dėl pačios temos, tai sakyčiau, negalima neikti tos tendencijos gražinti daugą į nacionalinį lygmenį, O tai, kad subsidarumo principas dabar yra interpretuojamas labai plačiai, tai viena ministrė Vokietijoje Bundestagui pasakė, kad palikite šiek tiek darbo ir Europos parlamentoj. Tai, sakyčiau, tai yra bendra tendencija, tačiau mano manimu, ji nėra susijusi su tuo, kad į mus žiūrima kaip į konkurentus, ar čia yra tiesiog klausimas, kam atiteks valdžia, bet čia, sakyčiau, yra baime viso to priežastis - eurozonos krizė, ekonominė krizė. Tai yra priežastis. Savo valstybės vardu galiu pasakyti, žmonės bijo ir jiem viskas vyksta per nelik greitai ir tai kelia baimę. Na, likščiau e, nepavyko mums kaip Europos parlamentui ir man asmeniškai taip pat nepavyko. Uh, taip nušviesti Europos institucijų, Europos parlamento darbą ir nušviesti savo darbą taip, kaip tai padaro nacionalinių parlamento atstovai. Na ir aišku, čia santykiai visais lygmenimis yra labai svarbus. Aišku, suprantu, kad komisija dabar nurodė, jog ji negali nuolat e, siūsti komisaro 27 valstybės narės, Tačiau e, pritarant, pratesant prieš mane e, kalbėjusiu mintį, tai visai neseniai Vokietijos Bundestagė pasisakė ponas Rėnas ir jis per penkerius metus buvo pirmasis atvykęs komisaras ir be kita ko tai, ką jis pasakė, padėjo išsklaidyti daug nesusipratimų. Jo vizitą, jo pasisakymą buvo žiūrima teigiamai, teigiami atgarsiai. Taigi aš manau, kad tokiu būdu ir komisija galėtų e, labiau tikinti nacionalinius parlamentus, prisidėti prie to, kad e, būtų sklaidomos baimės, uh, pavyzdžiui, konkrečiai Vokietijoje dėl euro krizės ir panašiai. Ir manau, kad komisija turės nusiųsti komisarus į nacionalinius parlamentus, sklaidyti baimės, aiškinti ir kartu daryti reklamą Europos institucijams. Ponas Daf, prašom. Ačiū, pirmininkė. Turiu atsiprašyti Migelio Martineso dėl to, kad negalėjau dalyvauti posėdžio pradžioje, tačiau mes jau esame diskutavę apie šios klausimus išsamei, aš suprantu šią poziciją ir iš esmės sutinku. Pirmiausia, norėčiau padėkoti kai kuriems parlamentarams, kurie atvyko į Westminsterį ketvirtadienį. Tikiuosi, kad jums ta patirtis nesukėlė didelės traumos. Diena buvo labai įdomi, tačiau tai parodė tą didelį atotrukį tarp mūsų. Būtent Westminsterio parlamentas ir mes esame dviejose skirtingose orbitose, kurios retkarčiais atsitiktinumo dėka susiduria. Tačiau mes nesame užprogramuoti sąveikauti tarpusavyje ir susisieti taip, kaip turėtume. Ir visose politinėse partijose didėja atotrukis. Tarp Europos parlamentinės klasės, jei galėčiau tai pasakyti, ir nacionalinių parlamentarų. Taigi mes turime tokią didžiulę, gilę problemą susijusią su politinėmis partijomis ES ir tam tikrų mastų aš mėginau spręsti šią klausimą savo pasiūlymuose dėl rinkimų reformos. Ir mes e, aptarėme šios klausimus tolesniuose komiteto posėdžiuose. Norėčiau pasakyti, kad nacionaliniai konstituciniai reikalai susilaukė ignoravimo dėl Europos integracijos proceso. Ir mes iš tikrųjų pamatėme tai Budapešte, taip pat e, Karlsruės teisme, nebūtinai Bundestage, tačiau teisme ir iš tikrųjų tą matome ir Didžiojoje Britanijoje. Matome, kad įstatymas e, dėl ES šiuo metu yra svarstomas e, parlamente Westminsteryje. Ir Dėl to prireiks e, daugybės referendumų dėl sutarties pakeitimų ir įvairių kitų konstitucinių klausimų ES. Aš matau daugybę pasiekmių dėl šio įstatymo ir dėl to Didžioji Britanija atsidurs tokioje padėtyje, e, kuomet ji taps tarsi antrarūšė ES nare. Žinoma, valstybės narės stengsis padaryti viską, ką gali, kad apeitų šį Britanijos veto. Ir žinoma, mes pirmiausia turime tai apsvarstyti, tačiau taip pat turime rimtai diskutuoti šiame, par, šiame parlamento komitete tam, kad e, nuspręstume, kokia bus mūsų reakcija į Britanijos sprendimą pakeisti ratifikavimo procesą Jungtinėje karalystėje dėl visų europinių sutarčių, dėl, dėl visų pasikeitimų. Aš manau, kad žinoma, tam prireiks daugybės laiko, tačiau mes turime dažniau keliauti į nacionalinės e, valstybių sostinės, turime daugiau kalbėti. Turime kalbėti apie tokius mechanizmus kaip kosakas, tačiau taip pat turime kalbėti ir daug platesniai nacionalinių parlamentarų grupiai Manyčiau, jog kitas didžiulis išbandymas susijęs su Lisabonos sutartimi yra diskusijos dėl biudžeto reformos ir dėl to, kaip atrodys daugiametė finansinė struktūra ir išteklių paskirstimo sistema. Mes čia nepasieksime jokios pažangos, jeigu paprasčiausiai susidurs Europos parlamento interesai ir Europos tarybos interesai. Ypač šiuo metu, kai komisija elgesi gana oportunistiškai ir tiesiog nori nusistatyti savo pačios strategiją. Taigi, manyčiau, jog biudžeto konferencijos idėja e, finansinės reformos idėja e, turėtų būti aptarta tarp mūsų ir nacionalinių parlamentarų. Ir tai turėtų būti Gvaldieri ir Debroko e, pranešimo dalis dėl 136 e, straipsnio pakeitimo. Apskritai manyčiau, jog Belgijos pirmininkavimo metu buvo įgyvendintas tikslas pateikti pasiūlymą dėl geresnio bendradarbiavimo užsienio politikos ir gynybos politikos srityje. Tikiuosi, kad bent jau kažkas konstruktyvaus iškils e, ėmusis šių priemonių. Dėkoju. Toliau mes susitiksime su matematikais iš Kembridžo, Europos lygių. Aš nedalyvavau tame susitikime su matematikais Londono susitikime. Dabar norėčiau sutikti žodį ponui Martinėsui ir atsakyti į visas tas pastabas ir komentarus. Dėkuoju, ponė pirmininkė, bandysiu tai padaryti labai trumpai, nes, bet vis dėlto e, norėčiau pasidžiaugti šio posėdžio dalyvių susidomėjimu. Na, aš visuomet buvau kasinė draugas. E, Ir e, tikrai e, džiugina tai, kad kai galvojame apie pozicijoškumų, apie bendravimą, nežiūrint to, kad e, kolegos yra iš skirtingų frakcijų, vis dėlto jie vis nori dalyvauti bendrame darbe ir yra pakankamai aiškus homon homogeniškumas, pakankamai sutarima, labiau negu kitose komitetėse. Taigi, tai išriškėjo ir pasisakymo metu. Tai yra tai, tai, kas šiuo metu konkrečiai vyksta, ko sakė ir apskritai platesniu mastu santykiuose tarp ES ir nacionalinių parlamentų, tai tarsi yra tam tikros situacijos simptomas. Ir šis simptomas rodo, kad Europos konstrukcijos procesas dabar tarsi irsta. Tai nėra kažkokia vienkartinė situacija, nes galima būtų įsikišti lengviau ir ją išspręsti, bet čia susidurime su tuo, kad e, problemų, problemos ar problemų mastai yra gerokai platesni. Taigi ta problema ar problemas yra pakankamai rimtas. Ponas Gerero pakalbėjo apie skirtingus fenomenus, kurie atsiranda ir dėl kurių santykiai tarp Europos parlamento ir nacionalinių parlamentų uh, apsunksta. Na ir uh, Jis taip pat nušvietė įvairius sunkumus, bet tie sunkumai atsiranda dėl to, jog nebelieka pasitikėjimo, tikėjimo šiuo procesu. Na, o kai kuriems mums atrodo, yra, atrodo, kad šis procesas yra būtinas tam, kad uh, uh, padėtis, kad žmonės mus palaikytų. Tai gali skirtis ideologija, požiūriai, bet tai neįtakoja mūsų europietiško požiūrio. Mes europiečiais esame todėl, kadangi manome, jog globalizuotame pasaulyje ir multilarizmo akivaizdoje mūsų e, visuomenių nepavyks ženg, vesti į priekį, nepavyks sustiprinti jų pozicijos, jeigu jos nepriklausys didesniam dariniui. Tarkim, jeigu Danija, Vengrija, Ispanija, net ir Vokietija, jeigu jos veiktų iš vien, tai jos tikrai nesugebėtų apginti europiečių interesų, o kartu negalėtų projektuoti pasaulio mūsų vertybių, tai yra gero vyros valdysenas, demokratijos, taikos ir panašiai. Taigi, mano manimu, tai ir yra viena žydžių problemų, su kuriomis susidurime. Na, kadangi mūsų kolegos iš Europos nebetiki Europos projektu, tai jie mano, kad veikdami tik tai savo nacionaliniu ar gal vien tai netgi regioniniu lygiu, kad jie galės apginti savo šalies ir jos piliečių interesus. Ir manęs ne, man nepavyksta jų tikinti, kad jie klysta. Uh, nes jie turi suvokti, ką, ką, kokį vaidmenį šiandieną vaidina Kinija, Brazilija, JAV. Tai kaip tuomet galima manyti, kad tokia šalis kaip Luksemburgas e, galės žengti į priekį, galės gerai atstovauti savo pačių piliečių interesams? Taigi, jeigu tas įspūdis, kurį jūs sustiprinate, uh, kad e, tai yra ne kažkokia taškinė problema, o tai yra įvairių gilių problemų, sudėtingesnių problemų simptomas. Tai yra atspirties taškas dar gilesniems e, pamastymams. Turime pagalvoti, ko trūksta bendravime. Bendravime kurį turėtume užtikrinti su piliečiais tam, kad jie suvoktų, ką mes darome. Nes mm, jeigu jau mūsų nacionalinių parlamentų nepasiekia informacija apie tai, ką mes čia darome, kaip mes dirbame, nepalisiekia šitą informaciją ir mūsų nacionalinių partnerių, kolegų ir draugų. Tai kaip pasieks piliečius? Nes tos pačios šalies, tos pačios politinės partijos nacionalinių parlamentų atstovai nežino, ką mes čia darome par Europos parlamente. Tai ką daro Europos parlamente europarlamentarai iš tos pačios šalies ir iš tos pačios partijos. Nepameškime iš akių šios problemos šios problemos mes vieni neišspręsime, nes kai kas, nedaugelis, bet kai kas apie tai kalbėjo, kad nes būtent mūsų nacionalinės partijos turi padėti spręsti šią problemą. Nes Tai, kad mes turime sukurti pakankamus bendramo mechanizmus, kad bent jau mūsų kolegos toje pačioje partijos sistemoje ir šeimoje, mūsų šalyje, ar tai būtų žalieji, ar būtų konservatoriai, socialistai, žinotų, ką mes darome. Man rodos, Europos parlamentas skiria labai daug lėšų tam, ką vadiname komunikavimu, bet sakyčiau, čia investicija duoda mažiausią pelną, nes nežiūrint to, kad yra panaudojama vis daugiau mechanizmų, vis daugiau bendravimo kanalų, vis naujesnės technologijos, tačiau komunikavimas, bendravimas su piliečiais, su parlamentais, su partijomis neužtikrinimas. Ir, ir tai liečia ne vien tik tais tai, ką darome parlamente, bet ir visą ES. Turiu pripažinti, kad parlamentas padarė e, santykiuose su nacionalinis parlamentais vieną konkrečią klaidą. Tai pripažįstu. Mes klaidingai elgiamės arogantiškai ir tarsi neslėpėme netgi, afišavome, kad čia turime didelius išteklius, didelės galimybės. Ir uh, nes tokia arogancija sukelia tokį kartėlį, galbūt net pavydą, apie kurį net negaliu tarti. Kolega pasakė vieną svarbų dalyką. Ir ponas Mičelis teisus sakydamas, kad privalome bendrauti, bandyti įtikinti, nepasiduodami uh, stereotipams. Mes, demokratai, kurie esame įsitikinę, kad svarbu bendrauti, taip, bet kai galvome apie bendravimo, bendravimo formulę, galvojant apie tą formulę, kuri leistų užtikrinti sutartie numatytą bendradarbiavimą, tai galbūt geriausia palikti Kozahui gazak viską tokį, kaip yra. Bendradargaukime, koordinuokime ir taip toliau. Tačiau, kai jau kalba eina apie konkrečią politikos sritį, pavyzdžiui, užsienio reikalų politiką, apie kurią ponas Daf, arba saugumo ir gynybos politiką, tai čia reikia pasirinkti tarp dviejų alternatyvų. Tai viena alternatyva, tai būtų pagalvoti, kaip sukurti tokį mechanizmą, kuris būtų suderintas, neperimtas ant 40 procentų iš vienos pusės, 60 iš kitos. Ir tas mechanizmas leistų pradėti naują iniciatyvą, kuri man atrodo tinkama. Tai yra nacionaliniai parlamentai tarpusavė galėtų nusistatyti savo diskusijų bendravimo koordinavimo mechanizmą, o po to jau prieėmę sprendimus galėtų bendrauti su mumis kaip lygiverčiai partneriai ir sustarti dėl to, kokiuose srityse norime žengti priekį, ką norime kartu pasiekti, vadovantis gerą valią, atvirai ir taip toliau. Ir galbūt tom diskusijoms nereikia išlaikyti tokios struktūros, kurios rėmose parlamentas turi su 40 vizijų. Na ir galiausiai akivaizdu, kad, aišku, čia neturi būti jokios cenzūros, jokių apribojimų toms temams, kurias atvirai aptarėme. Taigi, manau, kad kolega Daf labai konkrečiai nu, nušvietė nu, realią situaciją, tai yra, kad nepasitvirtiname, nepasiekėme to, ko reikėjo pasiekti bendravimo ir švietimo, mokymo srityje, tai o ką turėtume pasiekti. Taigi mes, o taip pat ir tam tikros socialinės organizacijos neužtikrino europinio švietimo. Ir aš manau, būtent šioje srityje dar de, tenka daryti didelius žingsnius į priekį. Reikia didelės pažangos. Na, susidurime su pasipriešinimu, nes tam tikri elementai susikerta su nacionalinėmis temomis ir Europos prie, komisija neprima sprendimų, kurios, kurie liečia valstybės narės. Komisija siūlo taip, tačiau sprendimus prima taryba arba taryba kartu su parlamentu. Tai reiškia, kad komisija nieko neprimeta nei Danijai, nei Ispanijai, niekam. Čia, aišku, labai lengva tai pasakyti. Taip, aš vykstu į Ispaniją ir ten sako, taip, žinome, čia Briuselis, čia Europos komisija mums tai primetė. Ne, ne komisija. Tai yra parlamentas ir taryba arba taryba priima sprendimus, kurie liečia Ispaniją, Junktinę karalystę, Airiją ir Daniją. Ir ponas Randželis taip pat e, pasidalino įdomiais pastebėjimais ir jis pakalbėjo apie tai, jog reikia gerinti bendramą ir tarp nacionalinių parlamentų, su nacionaliniais parlamentais. Nemažai apie jūsų apie tai kalbėjo. Tačiau man susirūpinė kelia štai ką, kad tiek nacionalinių, tiek ir na, Europos parlamento lygių šiuose santykiuose labai sunku suprogramuoti konkrečią situaciją, nes nacionaliniai parlamentai, apskritai regioniniai parlamentai yra labai heterogeniški. Jeigu pažiūrėsime Italijos parlamento rūmus, tai yra, kur yra išrinkti asmenys. Bet, pažiūrėjau, pažiūrėsime lorgų durmus, jų niekas nerinko. Ir beje, nelabai, kai jie ten turi ką veikti uh, e, Junktinėje karalystėje, bet jais vėlgi gerai galime kalbėti apie europinius reikalus, bet matome skirtumą. Vėlgi, skirtumai matyti ir santykiai su Estijos parlamentu, ir su Maltos parlamentu. Taigi labai sudėtinga Europos parlamentui nusistatyti nuolatinį bendravimo, koordinavimo mechanizmą santykiai su nacionaliniais parlamentais. Ir yra nacionalinių parlamentų, kurie tiesąkant neturi galimybės nustatyti tokį nuolatinį bendravimo mechanizmą skirtą bet kokiai temai. Na, tarkim, tas parlamentas, kuriame aš dirbau, buvo vidutinio dydžio ir jis neturėjo galimybės e, nustatyti nuo latinio sąveikos su Europos parlamento mechanizmu ar, tarkim, su visą Europos Sąjungą plačiaja prasme. Ponas Šioplinas e, taip pat pasidalino įdomiamis mintimis ir norėčiau pasveikinti jį dėl jo pastabų, pasidžiaugtėmis. Jūs visiškai teisus. Trūksta žinių apie tai, ką darome, tačiau šios žinios e, pasieks žmonės, parlamentus, tik tai tuomet, jeigu mes rimtai pažiūrėsime į komunikavimą, bendravimą, o žiniasklaida nebūtinai domisi tuo, ką darome. Aš buvau liudininku parlamente tokiu metu, kai mums viena kolegė keldamasi pasisakyti, jai, jis, jis, jai sijonas užkliuvo ir jai nusmuko sijonas, liko apatiniais. Ir žiniasklaidoje tam incidentai buvo skiriama daugiau dėmesio negu tam, kas vyksta Europos parlamente. Aš buvau liudininku. Tai, tai tikrai baisiai gaila nes visų žiniasklaidos priemonių korespondentai nus informavimo apie tai ir tai labiausiai sudomino žmonės. Groteskiška, bet tai tema, nes būtent štai su tokia žiniasklaida mums tenka kasdien bendradarbiauti. Tai tikrai verčia susirūpinti. Ar mes turime dėl to nuleisti rankas, ne, priešingai, kasdien turime dėl to dar daugiau pastangų dėti. Nu, ir verčia strūpinti tai, kad tose diskusijose nedalyvavo niekas iš naujų valstybių narių, arba galbūt e, tokių valstybių narių atsovai, kurios dar net taip senai Europos e, sąjungoje. Ponas Šeplingas iš Vengrijos pasakė taip, bet kiti nepasisakė ir E, tai tas santykiai, e, tas problemas išplaukiančios dėl santykių su Vengrija yra panašios kaip ir problemos santykiuose su kitomis valstybėmis narmis. Tai, kas sakė ponas Grotė, taip pat labai įdomu. Ir iš tikrųjų politinės frakcijos turėtų prisimti e, tą atsakomybę, kurios likščiol neprisėmė. Nei vien. Mane labai domino štai kas. Vokietija ga, gali ir yra modelių daugam iš mūsų. Ji rodo, kaip viskas kaip viskas šalyse, kur yra e, sena parlamentinė tradicija. Tai yra šalis, kuri labai prisidėjo prie europinio proceso. Kaip jūs prisideda prie to, kad Europos pilietis galėtų žinoti apie tai, kas vyksta e, Europos Sąjunga, kaip prisidėti prie to, kad nacionalinis ir regioniuose parlamentuose apie tai būtų geriau žinoma. Galbūt valdybą reikėtų apie tai pagalvoti ir reikėtų uh, iš atnaujinti lankytojų programas. nes lankytojai, pro, lankytojai pagal programas atvykę tiesiog apžiūri patalpą, sales, bet tiesą sakant nepasidomima iš to iš tikrųjų išplaukiančio galimybę, neduodamas rezultatas. Galbūt reikėtų kviesti konkrečiai tokius lankytojus, kurie po to galėtų platinti žinias apie mus, o ne kažkokias tai lankytojų grupės, kuriems čia kaip laimėjimas suteikiama kelionė Europos Sąjungą. Tačiau ar pensininkų grupės, ar jaunuolių kažkokios grupės. Ne, reikia kviesti tokius žmonės, kurie susipažintų su mūsų darbu, su to, ką darome ir platintų žinias apie tai, informaciją apie tai, tai pagerintų bendravimą. O ponė Tein, tai jai galiu pasakyti, kad mūsų darbe reikėtų nenuvertinti to darbo, kurį valdyboje atlieka e, ponė Silvana Kochmerin. Ji iš tikrųjų daug dirba ir jos indėlis yra didelis, įdomus. Nu, kai dėl kalbų, tai galiu pasakyti štai ką. Esu tikras, kad ne vienas kolega iš Europos ne, parlamento bet taip pat nei vienas iš čia esančių gali pasakyti, kiek iš tikrųjų kainuoja daugia kalbystė Europos Sąjungoje. Taip, kalbama daug. Kiek tai kainuoja? Kiek kainuoja tai, kad kiekvienas ES pilietis gali perskaiti ES patvirtintus tekstus savo gimtąją kalbą ir kiek kainuoja tai, kad kiekvienas ES pilietis turi atstovus ir jie yra rinkimi. Čia ne, balio, ne, ne, ne krepšinis, kur kiekvienas žaidėjas turi būti virš dviejų metrų. Bet tie žmonės yra renkami ne dėl to, kad jie moka vieną, dvi, tris kalbas, bet dėl to, kad turi pasitikėjimą. Ir už tai juos renkam tam, kad jie atstovautų piliečių interesams. Ir čia kalbos klausimas nelemiantis. Taigi vertimas žodžiu raštu visose ES institucijose. Kainuoja kiekvienam piliečiui tiek, kiek pigus kavos padelis. Taigi, perduokite tai bendradarbiauti. Pigios kavos padelis. Tai yra, tarkim, euras. Paklausite, kur kava kainuoja eurą. Mano šalyje reikėtų gerokai paieškoti, kol rastum kavos podelių žiaurą. Štai tiek kainuoja kiekvienam piliečiui vertimas viso to, kas daroma ES į 23 kalbas ir Europos parlamente. Tai piliečiui, kiekvienam piliečiui kainuoja per metus per eurą. Man tai atrodo labai pigu. Aišku, jeigu tuos skaičius patinksi ne kontekste ir sakysi ten tiek ir tiek milijonų eurų, tai atrodys labai daug. Tačiau konkrečiai pasižiūrėjus, ką tai kainuoja konkrečiai vienam piliečiui, tai yra pigus, pigios kavos padelis. Na tai galbūt ir demokratijos kaina. Taip, tie, tas asmo, kuris galbūt ir gerai moka anglų kalbą, vis dėlto turi galimybę bendrauti savo gimtają kalbą ir kartu milijonai jo bendrapiliečių vokiečių gali jį girdėti. Gal taip, jis puikiai kalba angliškai, vieni jūs supras, kiti ne. Man rodos, ideologinių požiūrį daugia kalbystės klausimas yra toks svarbus, kad apie šį dalyką reikia kalbėti labai pagristai, pasitelkus žinias ir įtikinančiai. Na ir paskutinė pastaba, kuri man pasirodė labai svarbi. Ir tikrai jie atsižvelgiau. Galbūt aš ne taip aiškiai pasisakiau, kai kalbėjau apie komisarų vizitų svarbą. Na, galbūt čia galima kalbėti ir apie kitus aukšto rango komisijos darbuotojus ir jų e, vizitus. Tai, ką sakėte, man pasirodė labai svarbu, tai reikia atsižvelgti. Aš Sus... Taip, aišku, nėra tas pats dalykas, kai komisaras vyksta į šalį ir ponas Grotė taip pat apie kalbėjo, kad nei vienas komisaras į Bundestagą nebuvo nuvykęs per penkerius metus, tai mane labai nustebino. Nes man atrodo, kad jie ten lankėsi dažniau. Taip pat mane nustebintai, jeigu komisaras vyktų į nacionalinį parlamentą, tarkim, uh, į Graikiją, susitikti su 50 parlamentaru ir susitikti su 50 parlamentu, o susitikti tai su keturiais, nes konkrečiai tos šalies uh, parlamentarai turi 40 labai skubių temų, aktualių temų, kurias turi aptarti ir nevyksta susitarti su komisaru. Bet tai yra tikrovė, apie kurią galime kalbėti tarp mūsų, bet ir už mūsų tarpo ribų. O dėl to, ką sakė panas Dafas, dėl to, tai, tai jis kalbė apie svarbų dalyką ir aš manau, kad jo iniciatyvą reikėtų nedelsint perimti. Tai yra tai, kad diskusijos tarp nacionalinių uh, parlamentų ir dar Lopas parlamentų diskusijos dėl finansinės perspektyvos. Taip, galbūt čia reikėtų ne, ne vien tik tai žiūrėti į siaurą nūdienos, kon, siaurame nūdienos kontekste, bet galbūt reikėtų žiūrėti iš platesnės perspektyvos. Ir man rodos, nepamirškime tos ponio, pono DAF siūlytos iniciatyvos ir galbūt tiesiog ją reikėtų perkelti į tinkamasnį kontekstą ir sritį. Dėkoju už, e, dėkoju už kantrumą. Ir e, matau, kad draugas Randžel buvo e, labiau susirūpinęs, aš galbūt labiau išmanau naująjį testamentą, nesenąjį, bet tai Mane tai čia tikrai. Man, mane, man, mane, aš labai susižavėsiu su tavo kantrybė, atsižvelgiu į tavo pastabas ir dėkoju už šią galimybę šiandieną ir tikiuosi, kad kartu su panu Valteriu, su panu Daf galėtume toliau bendradarbiauti ir nuspręsti, kaip su tuo raštu kurį Belgijos parlamentas perdavė nacionaliniams parlamentams ir mūsų dėl galimų pokyčių, o taip pat ir dėl Europos politikos užsienio reikalų srityje ateities, o taip pat ir politikos gynybos ir saugumo srityje ateities. Ačiū. Tikrai nuostabu su jumis bendradarbiavimas. Ačiū Jums, ponia Martinėsai. Visada nuostabu pasiklausyti jūsų, kai jūs kalbate taip aistringai apie šios Europos klausimus. Su visomis giliomis šaknimis, nors tos gilios šaknis dažnai siekia tolimą praeitį ir yra e, suilgytos krauju, na, o mes Norime kurti taikę Europą, nors tai ir retorika, bet tai yra tiesa. Labai ačiū ir iki kito pasimatymo. Adesso noi abbiamo ancora eh, un paio di argomenti perché uno è il. Toliau darbo tvarkė turime dar keletą dalykų. Vienas iš jų yra mano nedidelis pranešimas apie 51 straipsnį. Tai yra bet aš pirmiausia siūlau aptarti taisyklių pakeitimą. kad e, būtų galima patvirtinti piliečių iniciatyvą. Ačiū, pirmininkė. Pone Gurmai šiam klausimui šį klausimą rengia tačiau ji negalėjo čia būti ir ji prašė mane pristatyti komisijos prašymą padaryti šį pakeitimą. Kalba eina apie klaidą. Atsiradusi pliečių iniciatyvos teisėkuros tekste Tai reiškia, kad politinis sustarimas pasiektas e, su Koreperu nebegalioja. E, ši klaida susijusi su trijų metų e, piliečių iniciatyvos peržiūra po trejų metų. Šis laikotarpis turi pradėti, būti pradėti skaičiuojamas praėjus metams nuo iniciatyvos taikymo. Šis pakeitimas yra pateiktas jūsų paties pirmininkė. Jūs e, pateikėte pasiūlymą, kad įgyvendimas turėtų prasidėti po 12 mėnesių, kad varsvės narės galėtų priimti tinkamus sprendimus, kad galėtų tinkamai e, viską taikyti. Taigi iš tikrųjų ta peržiūra įvyktų po keturių, met, keturių metų nuo įsigaliojimo, o ne trejų. Taigi, komitetui reikia priimti sprendimą dėl šio pakeitimo. Ir po to tą pakeitimą reikėtų patvirtinti plenarnėje sesijoje, tačiau tai reiškia, kad kai taryba priminės sprendimą, ko tikimasi vasario 14 dieną, Mes turime padaryti šį pakeitimą ponios Grumai prašymu. Ir toliau tęsti procedūrą pagal 216 taisyklę. Ačiū, noriu patikslinti. Kaip sakiau iš pradžių, šį vakarą turėjome išnagrinėti darbo atvarkę iki penkto klausimo, o šis klausimas buvo skirtas rydienai. Na, jūs pristatėte šį klausimą, pana Girmoja atrodo su tuo sutinka, taigi priimkime sprendimą. Ir galėsime grįžti prie paskutinio likusio klausimą. Manau, kad visi suprato jog kalbama apie klaidą. Mes visi sutarėme, atrodo, kitos institucijos taip pat pritarė. Ar, kaip Jūs matote, ar reikėtų balsuoti, ar pakelsime rankas tiesiog, ponas Dafas? Manau, kad prieš balsuojant dėl teksto pakeitimo turime pamatyti patį tekstą. Galime aptarti tai per koordinatorių posėdį rytoj iš ryto, tačiau aš pats čia neturiu teksto, reikėtų jį pamatyti prieš balsuojant. Vienuoliktas punktas. Šis tekstas pateiktas kaip vienuoliktas punktas tarp jūsų dokumentų. Dabar turiu tekstą, leiskite man jį paskaityti. Galime duoti jums laiko, aišku, pagalvoti, nors viskas yra labai paprasta. Galiu paskaityti. Žodžiai treji metai nuo šio reglamento įsigaliojime pakeičiami žodžiais treji metai nuo šio reglamento taikymo. Jis įsigalios vasario mėnesį. Bet praeis metai, kol jis bus pradėtas taikyti. Taigi, jeigu niekas neprieštaraujate, Manau, gal galima laikyti, jog pakeitimas yra patvirtintas. Gerai, ačiū. Tuomet grįžtame prie penktojo klausimo. Tai yra klausimas susijęs su mūsų taisyklėmis. Jūs mane paskirėte pranešėjų šią temą. Kaip žinote, 51 taisyklė sako, kad kai kuriais atvejais du ar daugiau komitetų gali būti valdybos paprašyti renkti pranešimus, kurie būtų teikiami plenariniai sesijai. E, šis keitimas jau buvo teiktas ankstesnėje kadencijoje, tačiau e, tuomet kilo abejonių, ypač ponas Allaninas, kuris buvo aplinkos komiteto pirmininkas tuo metu Atsiprašau, Teisės reikalų komiteto pirmininkas ir taip pat aplinkos komiteto pirmininkas paprašė šį komitetą pateikti nuomonę trim klausimais. Tai yra nuspręsti, ar kelių komitetų vienu metu atliekamas darbas pagal 51 taisyklę turėtų būti skirtas tik tai pirmajam svarstymui pagal nu, normalią teisėkuros procedūrą, ar taip pat ir antrajam svarstymui. Ir kitas klausimas, kurį turėjo, kurį, į kurį reikėjo atsakyti. Ar toks metodas reiškia, kad komitetų galios, kurias e, turi komitetai normaliai teikti plenarinės sesijai pasiūlymus pakeisti tekstą, gali būti, tokiamas galimas gali būti naudojamos, naudojamos ir kartu ar ne keliems komitetams. Ir ar tai galima išplėsti ir į tolesnius procedūros etapus. Be tų trijų klausimų gavome tų laiškų. Ponas Lainanas pasiūlė pakeisti taisyklę. Kiti kolegos e, siūlė mums parašyti tiesiog paaiškinamą į laišką. Taigi aš jums pateikiau darbinį dokumentą ir pasiūliau pakeisti taisyklę. Nes e, paskaičius 51 taisyklę atsižvelgiant taip pat į 49 ir 50 taisyklės, skaitant jas visas tris kartu. Tai Penkiasdešimt pirmoji sako, kai, taik, nu, kai laikomas 40 dienos ir 50 taisyklių e, reikalavimų, pirmininkų suėga gali nuspręsti, jei tai yra svarbu, kad e, keli komitetai dirbtų ir kartu balsuotų. E, pagal dabartinę 49 ir 50 taisyklių versiją neaišku, koks yra čia skirtumas, tačiau skirtumas gali būti esminis ir tą reikia taisyklėse aiškiai išdėstyti. 49 taisyklė taikoma normalioms situacijoms, kuomet daugiau negu vienas komitetas dalyvauja darbe ir jokiam komitetui nesutikiama išimtinė gale. Jo. Tokiais atvejais teikamos, e, teikamos nuomonės, vienas komitetas teikia nuomonę kitam pagrindiniam komitetui. Tai šių 50 taisyklė skirta dviem galimybėm. Gali būti, kad teisės akto pasiūlymo dalis yra vieno komiteto kompetencijoje, o kita dalis kito komiteto kompetencijoje. Tokiais atvejais vienas komitetas paskiriamas vadovaujančių komitetų ir turi specifinių galių. Arba abu Tai yra abu komitetai sutarė, kad vienas ar kitas iš jų bus pagrindinis komitetas. E, ir abu gali teikti pasiūlymus plenarniai sesijai. Aš pabandžiau padaryti skirtumą tarp 50 ir 51 taisyklių, kad e, tai daroma, kuomet neįmanoma nuspręsti, kuris komitetas būtų kompetentingas nu, vieno ar kito klausimo atveju. Labai gali atsitikti, kuomet sunku atskirti, kurios teisės akto dalis atitenka vienam komitetui, o kada kitam. turi būti du reikalavimai. Tema susijusius dviejų komitetų kompetencijomis ir jų atskirti negalima. Ir tai turi būti svarbus klausimai. Toks yra skirtumas tarp 50 ir 51 taisyklės. Um, žvelgiant viską per tokią prizmę atsakyti į visą tai pakankamai lengva. Būtina, gal, būtina tuomet paskirti galės tokiais atvejais daugiau negu vienam komitetui. tai gali nepastaikyti pirmo svarstymo metu. Tačiau antrojo ir trečiojo svarstymų, jeigu dokumentą rengia daugiau negu vienas komitetas, gali būti sunku e, e susitarti su taryba ir komisija, o skirtumas tarp deleguotų aktų ir vykdomųjų aktų tai yra kai klausimo esmė yra išanalizuota, tai e, tuomet vieno ar abiejų komiteto aprašymų galios susijusios vien tik tais vykdomąją dalimi gali būti priskirtos vienam ar kitam komitetui. Dėkuoju, ponė Prinkė, dėkuoju ir už ką tik suformuoluotą pasiūlymą. Praeitie aš taip pat neteko, tapau neretai um, kivirčio dėl kompetencijų tarp komitetų auka, tarkim, tarp pramonės ir aplinkosaugos um, komitetų ta, buvo ginčas dėl to, kuris komitetas buvo kompetitingas konkretaus pranešimo atveju. Tik aš manau, gal reikėtų atsižvelgti į laiką kaip komponentą, nes taryba čia tarsi pažengta į priekį, o parlamente dar tęsiasi ginčiai e, dėl to, kas turi kompetenciją. Galbūt galima būtų numatyti štai kokį dalyką, kad jeigu komitetų pirmininkai nesutari tarpusė dėl kompetencijos, teisės, tai reikėtų daryti nuorodą į tokią kažkokią tai procedūrą. Čia spontaniškas pasiūlymas, tikrai dar nepamačiau, ar įmanoma taikyti, tačiau likščiol tikrai būdavo sutitinga. Tarkim, net jeigu. Um, komitetų pirmininkai susitardavo per sustiprintą bendradarbiavimo procedūrą, vis dėlto būdavo uh, sudėtinga sutarti uh, kuris komitetas, tarkim, plenarinio posėdžio metu pasakytų kaip kompetitingas komitetas, nors būdavo taiko, taikyta sustiprinta bendradarbiavimo procedūra. Taigi galbūt reikėtų numatyti kažkokį tai laikotarpį tam, kad e, ta procedūra parlamente būtų kiek nors laiko požiūrių sutrumpinta. Ačiū. L'articolo 188, quando che parla appunto della tribù. Na, žvelgiant į 88 straipsnį, tai yra komitetui suteiktas galės. Reikėtų pasižiūrėti, ar jos yra tinkamos. Tačiau šiaip ar taip, jeigu niekas daugiau neturite klausimų, mes galime nustatyti galutinę datą pakeitimų pasiūlymui. Taip dar prašom. Tiesiog norėčiau pritarti tam, ką ką tik sakė kolega Groti. Galiu pati tvirtinti, kad ir Teisės reikalų komiteto ir Vartotojų reikalų komiteto vyksta ginčiai. Anksčiau tai buvo vienas komitetas, o dabar dėl įvairių pranešimo atvejų gila ginčiai nuolatos dėl kompetencijos, nes labai aišku, kuris yra kompetitingas pagal aprašus. Tarkim, ir Ekon komitete taip pat sudėtinga, Ekon yra atsakingas už finansinis institutas, e, o Teisės reikalų komitetas yra atsakingas už bendrovės ir tarkim, finansinių institutų atveju bendrovė yra tarsi identiška, todėl nuolat kyla e, ginčiai teisės reikalų komitete su kitais e, komitetais dėl kompetencijos srities ir nelabai aišku, kas ir kaip turi priimti sprendimus. Todėl mano manimu, tas apribojimas laikė būtų labai svarbus, nes pranešimų savo iniciatyvą atveju viskas ypatingai užsivilkina. Ačiū. Sì, nel, nel mio modo di vedere L'articolo 50. Na, kaip aš tai suprantu, 51 straipsnis ir jo teikimo priežastis yra spręsti konfliktus, antraip jie tęstusi be galo. Žinoma, nėra lengva nustatyti skirtumą, tačiau mes siekiame tai padaryti ir mums reikia greitai pasiekti sudarimą tarp įvairių komitetų. Antraip, e, tą turės daryti pirmininkų sueiga. Tačiau e, šis klausimas yra svarbus ir apima daugiau negu vieną komitetą. Taigi mes turime prieiti prie paprastų pasiūlymų ir užtikrinti, kad viskas būtų aišku. Taigi, manyčiau, jo galime nustatyti galutinę datą pakeitimų teikimui, tai yra kovo 15 diena. Ar tinkama gerai iki 15 dienos vakaro? Nemanau, kad dar turime ką nors šios dienos darbo tvarkėje. Dar matau poną Broką čia su mumis. tačiau jis e, bus su mumis rytoj iš ryto, kad papasakotų apie sutarties pakeitimų klausimą. Norėčiau tik tai pasisveikinti su jumis prieš baigiant posėdį iki rytojaus ryto. Rytoj ryte turėsime koordinatorių posėdį. Ir iš karto po to pasisakys e, ponia Volis apie skaidrumo registrą ir 10.30 mes išgirsime pono Broko ir ponios Gualtieri pasisakymą dėl sutarties e, reformos. Tai yra labai svarbus ir jautrus klausimas. Jeigu niekas neturite daugiau pasisakyti, tuomet atidiname posėdį iki rytojaus.